Ja, good afternoon. Ich darf alle Kolleginnen und Kollegen. Labadiena visiems. Nuoširdžiai sveikinuosi su visais kolegomis atvykusiais į mūsų šios dienos popietinę posėdžio dalį. Iš ryto nespėjome visko išnagrinėti, kas numatyta darbo tvarkė. Dar turime pakalbėti apie bendrą žemės ūkio politiką ir pasiūlymą dėl atitinkamo reglamento. Tamas Toič yra pranešėjas, taip pat dar kartu su Jana Ivanova ir kitais kolegomis. O iš audito rūmų turime Mišelį Kretiną. Tad prašau jo klausiu jo, ar jis galėtų tarti įžanginį žodį, nebent pranešėjai norėtų. Tuomet suteikiu žodį Europos audito rūmų atstovui, ponui Kreta. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamentarai. Visų pirma, be abejo, aš Jums dėkuoju už tai, kad pasikvietėt mane kad pristatyčiau audito rūmų nuomonę dėl Europos komisijos teisės akto pasiūlymo susijusio su bendro žemės ūkio politikos reforma. Nuomonė yra pagrįsta keturiais pagrindiniais projektais, kurie e, apibūdina šią reformą. E, nuomonė buvo parengta peržvelgus e, Europos audito rūmų metinę ataskaitą ir specialiasias ataskaitas savo prezentaciją e, sutelksiu į du pagrindinius punktus. Pirma, e, BŽUP supaprastinimas. Man atrodo, kad visų pirma reikėtų pastebėti, jog Europos komisija buvo priversta atsakyti į Europos parlamento tarybos ir audito rūmo pateiktus užklausimus dėl supaprastinimo. Pateiksiu du pavyzdžius. Viena vertus, e, bazinių mokėjimų režimas. Jis e, pakeičia E, vidinius, e, vidinės sistemas, e, vienkartinės išmokas ir išmokas pagal plotą. Valstybės, kurios įstojo ES 2004 metais, dabar galės taikyti su paprastinė tvarka, taigi dvi sistemas pakeičiame vieną. Ir kintas dalykas, vienkartinės išmokos su 20 manomų išlygų, tai dabar išnyks. Taigi tai yra vieni iš svarbiausių padarinių. Kitas e, pavyzdys yra susijęs su supaprastintos procedūros nustatymu mažoms žemės ūkio įmonėms. Kitais klausimais Europos komisija pripažįsta problemą ir siūlo sprendimą, kuris mūsų nuomonė bus gana sudėtingas jį įgyvendinant praktiškai, dėl to sugrįšiu netrukus e, savo kalboje dar kartą. Auditorumai laikosi nuomonės, kad BŽUP e, įeina, turi būti valdoma sudėting, per daug sudėtingų teisės e, aktų. Ir aš galėčiau pasakyti, kas mano nuomonė daro tą sistemą e, sudėtingiausia. Pirmiausia, kaimo plėtra. Pagal siūlomą sistemą bus sukurtos šeš, šešių lygmenų taisyklės kaimo plėtrai mm, reglamentuoti e, struktūriniai fondai ir e, nacionalinių teisės aktų e, sritis. Kitas dalykas - saligiškumas. Audito rūmai ka, mano, kad e, sąlygų sumažinimas e, reiškia supaprastinimą ir tas supaprastinimas turi būti akivaizdus. E, Dabar matome, kad bus suvienodinamos priemonės, kurios anksčiau buvo išskleistos per daugelį reglamentų ir tai mūsų nuomonė jau yra realus supaprastimas. Trečias pavyzdys - aktyvių ūkininkų apibrėžimas. Auditorumai, atsiprašau, Europos komisija e, ieškojo tikslingiau teikti paramą aktyviems ūkininkams ir nustatė e, pagalbos viršutinę ribą. E, auditorumai rėmėsi Europos komisijos atliktais tyrimais. Siūloma teisės akto įgyvendinimas vis tik tais mūsų nuomonė yra per daug sudėtingas. Praktiškai veiksmingai jį įgyvendinti būtų nesu, nepaprasta. Todėl audito rūmai mano, kad bendrasis reglamentas, kuriame turėtų būti e, pateiktas aktyvaus ūkininko apibrėžimas, E, turėtų leisti Europos komisijai pakoreguoti teisės aktus ir juos pritaikyti e, realioms aplinkybėms, kai ta politika bus įgyvendinama. E, tačiau vargu ar tai įmanoma bus padaryti, žinant, kiek skirtingų situacijų praktiškai susidaro, interpretuojant ar įgyvendinant atitinkamą bendrą teisės akto tekstą. Mano pasisakymo antra dalis yra susijusi su bendrosios žemės politikos bendrumu. Tai yra labai svarbus elementas ir teisės akte mūsų nuomonė nepakankamai yra pateikiamas sprendimų e, į klausimą, atsakymų į klausimą, kam bus naudinga bendroji žemės ūkio politika, koks jos tikslas. Pateiktasis pasiūlymas iš esmės e, yra orientuotas į politikos priemonės, finansinės priemonės, e, kurios yra skirtos skirtingoms paramos rūšims ir e, paramos sąlygiškumą, atsižvelgiant į e, reglamente numatytus tikslus ir tų tikslų išmatavimo priemonės. Jeigu pakeistume savo politikos pobūdį ir perintume e, nuo orientavimosi į priemonės prie orientavimosi į tikslus, tai pamatytumėm, kad tikslai dar nėra pasiekti. Ir čia aš norėčiau pateikti pavyzdžių, keturis pavyzdžius pateiksiu, e, kurie įrodys, ką aš turėjau galvoje, parodys, ką aš norėjau Jums pasakyti. Dėl tiesioginių išmokų, pirmasis pavyzdys audito rūmai gali konstatuoti, kad nieko nėra pasakyta dėl šių išmokų tikslo reglamento nuostatose. Nei tikslas nėra įvardintas, nei siekiamų rezultatai. Antras pavyzdys - dėl paramos paskirstimo tarp naudos gavėjų. Ir čia nėra nurodyta aiškių e, tikslų reglamente. Paramos paskirstimas todėl, kaip ir dabar, bus pagrystas tam tikrais e, lūkesčiais kiek galima gauti iš atitinkamo eksploatuojamo žemės ploto. Ir e, tai, e, taigi didžioji dalis paramos bus orientuota vis tiek į ploto išmokas. Ir e, E, tai e, nebus naudinga daliai ūkininkų. Jaunieji ūkininkai prašys papildomos paramos už hektarą, tačiau auditorumai mano, kad net dėl siūlomų naujų dalykų e, naujai sukūriamoji sistema turi daug vidinių prieštaravimų. Ir tie vidiniai prieštaravimai egzistavo jau ir ankstesnėje sistemoje. Viena vertus, mes remsime pavienės įplaukas, O kita vertus, mes e, galvosime apie paramą e, tam tikrų specialių kultūrų augintojams. Pavyzdžiui, bus teikiama parama ūkininkams, kurie e, augins vienokius ar kitokius konkrečius, konkrečias kultūras ar tam tikrus produktus. Trečias dalykas - ekologinių sąlygas, sąlygų nustatymas, e, mo, sukuriant bazinės išmokas, nustatant bazinės išmokas. Tiesioginių išmokų ekologinis elementas nėra pakankamai aiškiai apibrieštas. Mes puikiai žinome, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie parodo, kad tos priemonės e, turi būti veiksmingiausios ir reikalingiausios ekologinių požiūrių jautriausioms zonoms. Pavyzdžiui, kai kalbame apie biologinę įvairovę, e, turbūt galime rasti daugiausia e, mokslinio pagrindo tokiai paramai teikti. Tačiau kol kas nėra iškių tikslų, ko mes turėtume siekti šioje srityje ir kokią naudą gali atnešti tai, konkrečiai pritaikytos priemonės. Ir ketvirtas pavyzdys e, susijęs su kaimo plėtra. Kaimo plėtros požiūrių reglamentas pateikia labai daug bendro pobūdžio tikslų, bet tuo pat metu tie tikslai tarpusavį yra labai skirtingi, per daug jų ir jų apskritai kiekis yra per daug didelis. E, Yra sakoma, kad kaimo plėtra turėtų būti orientuota į kompleksinius ir tikslingus e, rezultatus. Aš dabar norėčiau pereiti prie savo pasisakymo trečiojos, trečiosios dalies Europos komisijos priežiūros sistema e, stebint bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą valstybių narių lygmenių. Visų pirma, porą pastabų dėl mokėjimo agentūrų ir sertifikavimo agentūrų. Kaip žinote, valstybės narės yra nustačiusios mokėjimo agentūras. Tai yra nacionalinės agentūros, kurios yra atsakingos už išmokas. Audito rūmai mano, kad Europos komisija e, yra e, pagrindinė e, atsakanti institucija už ES biudžetą. Todėl ji turėtų palaikyti ryšį su tomis agentūromis ir užtikrinti e, tų e, nacionalinių agentūrų taikomų sistemų efektyvumą. Taip e, palaipsniui bendroji ES žemės ūkio politika galėtų gerėti. Kitas dalykas - sertifikavimo agentūros. Tas agentūras paskiria valstybės narės ir Europos komisija tomis agentūromis naudojusi kaip e, tam tikrų garantavimo e, mechanizmu. Ir toms institucijoms suteiktas yra jų pačių įgyvendinamų sistemų tikrinimo e, vaidmuo, uždavinys. Jos pačios turi kontroliuoti savo veiklą viduje. Antras dalykas susijęs su sertifikavimo agentūromis yra susijęs su tuo faktu, kad Europos komisija siūlo išplėsti sertifikavimo agentūrų vaidmenį ir jos galėtų išdu, sertifikuoti išmokų legalumą. Dabar e, mat, žinote, kad e, E, pagal reglamentą yra siūloma būtent sertifikavimo agentūroms tokį darbą suteikti. Mes manome, kad tai būtų naudinga e, tokių agentūrų veiklai, bet reikia pastebėti, kad e, Europos komisijos intencijos reglamente yra suformuluotos gana keistai mūsų akimis. Sertifikavimo agentūros turės teikti nuomonę ne tik apie savo pačių sąskaitas, bet ir dėl mokėjimo agentūrų e, sąskaitų patikimumo garantijas turės išduoti. Lygiai taip pat mes manome, kad labai e, smarkiai skiriasi e, valdymo e, patikrinimo ataskaitos ir mokėjimų legalumo patikrinimo ataskaitos. Yra du skirtingi dalykai. Ir straipsnė, e, kuris e, yra su tuo susijęs, yra pateikta gana aiški formuluoti apie tai. Ir paskutinis punktas, kuris e, šiek tiek ilgesnis bus. Jis yra susijęs su sąskaitų mažėjimu, mokėjimų mažėjimu E, jeigu e, sąskaitos yra nepakankamai iš, išaiškintos. Klieringo procedūros audito rūmai nustatė, kad procedūrų apibrėžimas ne, e, 53 straipsnė ir finansų reglamento gyvenimo nuostatose netitinka nesutampa. Audito rūmai e, daug kartų yra priminę, kad e, sąskaitų klieringo pagrindinis tikslas yra leisti Europos komisijai e, įgyvendinti jos biudžeto įgyvendinimo pareigą, ypač galvojant apie žemės ūkio išlaidas, kurias vykdo valstybės narės pagal bendro valdymo procedūrą todėl, kad mm, komisija galėtų jai tenkančią atsakomybę apsiimti, ji turi nustatyti, kokios išlaidos galės būti vykdomos reguliariai ir galės būti e, teikiamos iš e, biudžeto. Ir lygiai taip pat turėtų būti panaikintos tos išmokos, kurios prieštarauja bendrosiams ES taisyklėms. Sumos nustatymas Europos komisijos nuomonė e, gali būti vykdomas pagal biudžeto taisyklės, tačiau reglamente apie tai dar nėra parašyta. Ir Europos komisija tą turės padaryti, nes būtent tai eina jos pareigas. Ir tas metinis skaičius, kiek pinigų turės būti skirta į biudžetą, dar nebuvo aptartas. Dar dėl klėringo. Audito rūmai išsiaiškino, kad pagal teikiamosius pasiūlymus nepradings poreikis panaikinti fiksuotas e, dydžio išmokų sistemą. Dėl to mes džiaugiamės tiesą sakant ir e, manome, kad e, Europos komisijos fiksuotų išmokų sistema turėtų plėstis nes esame matę, kad finansinių korekcijų sistema, kurią siūlo Europos komisija, skiriasi nuo to, ką siūlė Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondas, Europos struktūrinis fondas ir Europos sanglaudos fondas. Tiesą sakant, kai kalbam apie struktūrinius fondus, kai komisija siūlo fiksuoto lygio finansų korekcijas, valstybės narės turi galimybę parodyti, kad uh, reguliarumo dydis yra didesnis negu fiksuotos komisijos siūlomos išmokos. Ir jeigu sakoma, kad fiksuotos išmokos yra per daug didelės, tai e, reikia suprasti, kad bent jau žemės ūkio srityje tai būtų tikrai neteisinga. Dar keletą žodžių dėl paramos mažinimo. Mažiname paramos kiekį, e, kurios gali tikėtis naudos gavėjas jeigu tam tikros e, sąlygos nėra tenkinamos iš naudos gavėjo pusės. Čia aš turėčiau pasakyti, kad pasiūlymas reglamentų, ir ypač dabar žiūriu 65 straipsnį, yra labai painus. Pavyzdžiui, ten yra įrašytas visiškai nenaturalus, padarytas labai nenaturalus e, toksai atskirimas e, mokesčių mažinimo ir nuobaudų, kurios pasireiškia būtent tų išmokų sumažinimo. Ar kas nors galėtų paaiškinti, kuo tai skiriasi? Ir jeigu persimenu 65-97 straipsnį, tai pamatysime, kad ten yra pasakyta, kad nuobaudos pasireiškiančios išmokų sumažinimu neturės įtakos e, įmokų legalumui. Taigi tai yra vėl labai stebėtina formuluotė. Galiausiai kągi tai reiškia? Naudos gavėjas, kuris e, pažeidžia nuostatas ar sąlygas, bus, e, turės teisę gauti visą išmoką ir ta išmoka bus traktuojama kaip visiškai legali, bet tada naudos gavėjas dalį tos išmokos turės gražinti ir vis tiek jisai dar bus baudžiamas, nes jis bus pažeidęs taisyklės. Man tai atrodo visiškai neracionalu, nežinau, ko tuo siekiama. Taigi tokia paramos mažnymo politika be bejonės yra labai svarbi nustatant sąlygas. Ir būtent per paramos mažinimą mes bandome e, nustatyti sąlygas politikoje. Ir čia iškyla du dalykai. E, kai kalbame apie sąlygų netenkinimą ar tam tikrų įsipareigojimų nesilaikymą, tai turime suprasti, kad auditų rūmų nuomonė e, visi ūkininkai privalo laikytis prisimtų teisinių įsipareigojimų, jeigu jie nori gauti tiesioginės išmokas. Pažeidimai reikštų, kad e, išmokos bus nereguliarios ir nelegalios. Tačiau galiu pasakyti, kad reglamente atrodo išdėstomi kitokie pamastymai, negu kad auditorumai sakytų. Esame pastebėję, kad jeigu bus pažeidžiamos sąlygos nustatytos nuomose, e, nuostatose, tai e, išmokos bus sumažinamos mažiau. Ankstesnių variantų būdavo sakomi 3 procentai, naujajame reglamento pasiūlyme tie 3 procentai nebėra paminėti. Norėjau jų baigti, bet dar e, prieš baigdamas e, pasakysiu, kad visuomet reikėtų nepamiršti, kad e, reformos įgyventinimas kainuos daug pinigų nacionaliniai administracijai, labai daug kainuos administracinės išlaidos. Net 15 procentų gali būti išleista tiesioginių išmokų valdymui. Ir dabar surinkti skaičiai rodo, kad tie papildomi administraciniai kaštai galės būti kompensuojami, jeigu e, efektyviai įgyvenant pagalbą bus pasiekta palankesnių rezultatų, bus pasiekta pelno. Pirmininkė, nenoriu baigti nepabrėžęs, kaip mums svarbu palaikyti ryšį su jūsų komiteto pranešėju. Ir darbas E, buvo labai konstruktyvus, todėl noriu viešai jam padėkoti. Ačiū. Äh, Ačiū už šį labai svarbų pranešimą, šią labai svarbę ES politikos temą. Diskusijos metu, manyčiau, pateiksime dar papildomų klausimų pranešėjų. Jūsų pranešimo rezultatas man yra akivaizdus, jis rodo, kad reforma, kuri atneš 50 procentų papildomų administravimo kaštų, turi būti e, stabdoma. Nenorėčiau užbėgti už akių kitiems e, kalbėjusiems kitiems kolegoms, tačiau norėčiau paklausti, kaip paaiškinti tą papildomą biurokratijos naštą ir tą galima, galimus, tos galimus kaštus. Norėčiau paklausti komiteto narių kas iš pranešėjų norėtų žodžio, ponia Ivanova, Deutsch arba Ulmayer, kas norėtų pasakyti? Dėl darbo tvarkos. Galbūt reikėtų išklausyti Europos komisijos reakcijos prieš pradedant mums reaguoti į šį pranešimą. Jeigu komiteto nariai pritarė, tačiau įprasta yra pranešėjams pirmą pasisakyti, bet šis klausimas yra labai svarbus ir jau komiteto nariai pritarė, tai galime paklausti komisijos atstovo e, jo nuomonės. Ar visiems yra priimtina, ar priimtina pranešėjams? Todėl norėčiau paprašyti komisijos atstovo atsakyti į pateiktus klausimus Pačekov. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir visiems e, parlamentarams, kuri paprašė, kad man būtų suteikta garbė pasisakyti iš karto po e, gerbiamo auditorumo atstovo. Taip aš norėčiau pasveikinti ir e, nuomonės rengėja, nes nuomonė yra nepaprastai svarbus indėlis E, į bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Norėčiau e, pasidžiaugti ir tuo, kad auditorumai pripažįsta Europos komisijos įdėtas pastangas ir buvo atsižvelgta į daugelį aplinkybių. Pirmiausia, e, buvo kalbėta apie supaprastinimą ir aš čia norėčiau, kaip jau prieš mane kalbėjusis įsakė, pasakyti, kad uh, E, mes suliejome tam tikras e, išmokų formas, tam tikrus e, modalumus ir manome, kad tai yra naudinga ūkininkams visoje ES, visiems ūkininkams ir tose valstybėse, kurių administraciniai gebėjimai yra e, silpnesni, tai turbūt naudos e, gaus bent jau du trečdaliai visų ūkininkų. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija iš tiesų stengiasi aiškiau apibriežti aktyvaus ūkininko savoką. Mes e, e kaip ir audito rūmai suprantame, kad dar labai dar toli gražu nepasiekime pageidavimo supaprastinimo. Todėl mes turėtume pagalvoti, kaip galėtume geriau apibriežti aktyvų ūkininką. Ir e, tik tie žmonės, kurie yra iš tiesų aktyvūs, galėtų gauti išmokas. Reikėtų pasirūpinti, kad tas apibrėžimas net neštų jokios papildomos administracinės naštos valstybėms narėms. Ir čia mes e, galvojame, kad reikia parengti tam tikrą E, juodai sąrašą, e, pagal kurį išmokos būtų naikinamos. Buvo kalbama ir aukščiau, apie aukščiausios ribos nustatymą, tai leistų lygiai vertiškiau paskirstyti tiesioginės išmokas. Kalbant apie e, sertifikavimo agentūrų vaidmens sustiprinimą, auditorumai tai išskiria taip pat E, dabar e, tos agentūros turės ne tik išduoti patikinimo deklaracijas mokėjimo agentūroms, bet ir patvirtinti tam tikrų operacijų patikimumą ir legalumą. Šiuo požiūriu norėčiau priminti, kad Europos komisija jau dabar atlieka sertifikavimo agentūrų auditą, e, atlikdama rizikos analizę pagal audito rūmų prašymą. Auditorumai pabrėžė, kad reforma yra nepakankamai toli siekianti, nebedaug tikslų nustatyta e, su paprasnimo srityje. Čia aš norėčiau vėlgi sugrįžti prie aktyvaus ūkininko apibrėžimo. Manome, kad visa kritika susiveda būtent į jį, todėl ieškosime alternatyvų, kaip aš ką tik kalbėjau. E, Apie kaimo plėtrą kalbėdami, audito rūmai sakė, kad mes esame sukūrę visą eilę administravimo sluoksnių ir todėl e, procedūra yra per daug sudėtinga. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie kaimo plėtrą, be, strateginė bendra sistema atitinka struktūrinių fondų įgyvendinimo politiką ir kaimo plėtros politiką. Ir yra nustatyti labai aiškus uh, aiškios gairės dėl eko sąlygų nustatymo, ekologinių sąlygų nustatymo. Reikia pasakyti, kad jau dabar yra gerokai sumažinti reikalavimai, kurie būdavo keliami anksčiau. Tiksliau, jų skaičius sumažintas. Ir tai supaprastins administracinį mechanizmą ir prisidės prie tikslų greitesnio įgyvendinimo tokiuose srityse kaip klimato kaita, biologinė įvairovė ir gyvūnų gerovė jeigu mes išsikelsime daugiau tikslų, žinoma, turėsime stengti supaprastinti e, visą veiklą, bet tuo pat metu e, tikslų skaičius neturi sumažėti. Ponas Kretan e, davė pavyzdį mums, kad e, mes nepakankamai gerai reaguojame į specifines aplinkybės ar specifines situacijas. Kaimo plėtros sistemoje mes e, prašome, kad kiekvienas ūkininkas e, siekdamas vienokių ir kitokių tikslų e, turėtų mus informuoti apie savo aplinkybės, bet jūs turite suprasti, kad jeigu mes turėsime įvertinti kiekvieno ūkininko aplinkybės, kiekvieno ūkininko prašymą tam tikromis specifinėmis sąlygomis, tai jokių būdų nesukursime supaprastos administracinės naštos ar administracinės politikos, greičiau darbo masas išauks. Audito rūmai, kaip ir e, Europos komisija, pabrėžia, kad reikia. E, geriau kontroliuoti išlaidas ir geriau vertinti rezultatus ir poveikį. Aš manau, kad pirmą kartą e, Mūsų pasiūlymas e, demonstruoja e, tam tikrą protrukį e, bendrošios žemės politikos rezultatų įvertinimo sistemoje. 110 straipsnėje yra labai aiškiai pasakyta, kokia bus vertinimo sistema išmatuojant bendrosios žemės aukio politikos įgyvendinimo rezultatus. Ir čia mes esame sukūrę rodiklių sąrašą ir e, tai yra suderinta su parlamentu ir su taryba. Prieš įgyvendinant e, tuos e, reikalavimus realiai bus tariamasi su jumis. Dėl mokėjimo agentūrų valstybės narės supranta, kad reikia adaptuoti savo sistemas prie naujosios žemės ūkio politikos ir čia mes visiškai e, pritarėme tam, ką sakė auditorumai ir ką sako valstybės narės. Suprantame, kad reikia palaikyti labai aktyvų dialogą su mokėjimo agentūromis ir reikia padėti joms prisitaikyti. Mes e, esame dėkingi parlamentui ir, komis, ir tarybai už jų dėmesį e, bendrosios žemės ūkio politikos sprendimams, bet reikia suprasti, kad reikia pakankamai laiko uh, prieš gyvendinant visus sprendimus. Turės prisitaikyti mokėjimo agentūros ir nacionalinės administracijos šioje srityje. Ir be to reikės pasirūpinti, kad tos agentūros galėtų deramai pritaikyti įgyvendinimo politiką. Ir paskutinė pastaba. Noriu tik priminti, kad supaprastinimas, kuris yra nepaprastai svarbus reiškinys, tai yra mūsų veiklos vienas iš pamatinių elementų, e, nebus e, e, reikalingas, jeigu e, bus keliama per daug reikalavimų siekiant žaliosios e, ūkininkavimo politikos ar supaprastos mokėjimų sistemos. Suprantame, kad turime ieškoti geresnių būdų, kaip supaprastinimas galėtų būti įgyventas nepažeidžiant efektyvumo. Ja, Ačiū už komisijos atstovo pareikštą nuomonę. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai Ivanovai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už papildomą informaciją. Norėčiau padėkoti kolegai Kretan iš audito rūmų už bendradarbiavimą ir už pateiktą situacijos vertinimą. Ir taip pat dėkoju už nuomonė dėl reglamento. Aš manau, kad reglamentas turi būti gerinamas keturiose srityse dėl rezultatų, supaprastinimo, kaštų ir e, naudos vertinimo ir taip pat dėl nuostatų taikymo. Taigi Labai svarbu, kad būtų orientuojamasi į rezultatus, tačiau nepakankam nuostatų dėl finansų valdymo. Todėl džiaugiuosi girdėdama iš, girdėdama iš komisijos, kad yra numatytos tam tikros indikatorių sistemos, kurios padės įvertinti teikiamos pagalbos veiksmingumą. Dėl prevencijų aspektų žinoma, e, daug lengviau užveikti už kelio kokiam nors grėsmėm negu uh, uh, nustatyti naujas papildomas priemonės. Taigi yra numatyta tos tam tikros sertifikavimo institucijos. Reikėtų, ko gero, numatyti galimybę taip pat ir ex post vertinimą kaštų ir naudos santykio įvertinimas. 50 procentų yra numatytas e, fina, e, agentūrų e, valdymo kaštai. 15 procentų padidės agentūrų valdymo kaštai, tačiau neaišku, ar tie 15 procentų absoliučiai išaškoja bus iš tikrai, bus papildoma našta. Dėl e, supaprastinimo. Kolega Kretan labai aiškiai pasakė, kad reikia supaprastinti procedūras ir reikia pripažinti, kad buvo imtasi daug pastangų rengiant šį pasiūlymą, bet problemų vis dėlto yra dėl tarpusavio, e, dėl kompleksinio susijimo norėčiau pateikti keletą konkrečių klausimų komisijai, kurie Kreteno pasisakymė jau buvo suformuluoti, tačiau aš norėčiau juos dar kartą pakartoti. Pirmas klausimas būtų toks. Dėl sertifikavimo institucijų arba tarnybų pagal devintąjį nuomonės straipsnį, reglamento straipsnį, sertifikavimo institucijos uh, turėtų pateikti tik tai deklaracijas dėl lėšų valdymo, bet ne dėl sąskaitų apskritai. Taigi bus e, vertinamos e, deklaracijos, bet ne pačios e, sąskaitos. Norėčiau paprašyti, kad jūs paaiškintumėte šitą aspektą ir koks būtų kontrolės ir priežiūros pagrindas, kokie principai taikomi. Taip pat. Kad... In, in use... Atsiskaitimas. Sąskaitų kleringo e, e, principai, jie turėtų būti e, konkretesni, kad būtų galima nustatyti tam tikrus pažeidimus veiksmingiau ir kad būtų galima padaryti atitinkamas korekcijas mokėjimuose. 65 straipsnis ir 97 straipsnis. Norėčiau paklausti, kaip konkrečiai reikėtų suprasti tas nuobodas, kurios yra minimos, pavyzdžiui, 97 straipsnė. Ten galima suprasti nuostatą taip, kad nebūtinai ten būtų vertinama tų e, padarytų pažeidimų e, suma Dėl kompleksinės paramos komisija sako, kad daugiau ūkininkų nepatektų į šitą kompleksinės paramos sistemą. Tačiau kol kas ta sistema yra taikoma tik tai e, mažiems e, ūkininkams ir norėčiau paklausti, kaip šita kompleksinė parama numatys e, išimtis. Ką Jūs manote apskritai apie šitą teismo rekomendacija imti pavyzdžius atskiras imtis ir neatsisakyti apskritai bendros patikros. Ja, dank, äh, Dėkoju ir dabar bendra pranešėjais, ponas Tomas Toč. Köszönöm a lehetőséget, äh, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Dėkoju už sutiktą žodį, ponė pirmininkė, Mėly kolegos, jeigu leisite, pačioje pradžioje pateiksiu porą bendro pabudžio pastabų ir paskui pereisiu prie poros trejato konkretesnių dalykų. Pirmiausia, ir aš asmeniškai norėčiau padėkoti ponui Kretenui už tai, kad Europos auditorumai pateikė tokį gerą pranešimą, tokią gerą ataskaitą ar vertinimą. Aš visiškai sutinku su kolegomis, kad e, tai yra pavyzdžio vertas e, bendradarbiavimas mūsų su ponu e, Kretenu. Taip pat dar reikėtų pasakyti, jog mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir jau per keliarius praėjusius metus. Nuolat aptarinėdavome bendrą žemės ūkio politiką ir per kitą program, programos laikotarpį nuo 14 iki 20 metų e, skaičiai ir toliau išliks nemaži be abejo, jie dar nėra sukonkretinti, bet greičiausiai eis kalba apie 300 milijardų eurų Tai tikrai milžiniška suma. Jeigu kalbėtumėm apie 3 milijonus, irgi reikėtų labai konkrečių tikslių taisyklių dėl tokių lėšų panaudojimo, tačiau sumos yra žymiai e, didesnės. Taigi savaime suprantama, kad turime dirbti labai kruopščiai, labai atidžiai, viską stebėti ir galbūt ir kritiškai kai ką įvertinti. Mano kita pastaba. Manau, kad pasiteisino sprendimas BŽUP ir kaimo plėtrą traktuoti mm, kaip vieno paketo dalis. nei komisijos pasiūlyme, nei Europos parlamento diskusijose nebuvo kalbama apie tai, kad reikėtų atskirti šias dalis paketo vieną nuo kitos. Taigi iš tikrųjų būtent norima derinti šias dvi sritis ir taip pat e, turėti omenyje ir sanglaudos politikos kontekstą, tą sakė ir ponas Kretenas. Ir dabar norėčiau dar grįžti prie vieno klausimo, kurį mes neretai aptariame. Man atrodo, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjungos ir Europos komisija dažniausiai teisėkuros pasiūlymų atveju uh, stengiasi dėl supaprastinimo įvairių nuostatų. Turiu pasakyti, kad tai nėra tikslas pats savaime, bet daugumoje politikos ryčių vis dėlto dabar yra orientuojamas į teisės aktų nuostatų paprastinimą. Ir teikiami pasiūlymai vis dėlto, reikia pasakyti, labai dar toli nuo šio gražaus tikslo. Neretai sunku yra skaityti tekstus, jie yra labai komplikuotai suformuluoti, sunkiai gyvendinami. Ir būtent jeigu galvosime apie taikymą, apie gyvendinimą, tos naujos teisės um, aktų nuostatos uh, būna, kad sukuria tiesiog papildomas išnau, išlaidas uh, institucijoms, kurios yra atsakingos už įgyvendinimą. peržvelgęs pasiūlymus dėl BŽUP reformos, turiu pasakyti, kad e, sutinku su pono Kreteno mintimis dėl to, kas buvo pasakyta apie, apie kaimo plėtrą. Yra bandoma supaprastinti viską, bet įgyvendinant nuostatas tikriausiai susidursime vis dėlto su kaip tik gana komplikuota padėtim. Ir dabar iš tikrųjų atėjo metas um, kalbėti tiesiai šviesiai. Mes nebegalime vien tik tai tuščiai kalbėti apie supaprastinimą, o realiai dėl to nieko e, nedaryti. Juk nuolat kalbam apie supaprastinimo aspektą ES kontekste, o iš tiesų rezultatas yra tik dar sudėtingesni teisės aktai. Kitas klausimas dėl peržiūros dar. Dėl e, priežiūros. Kolegija Ivanova tą aspektą jau minėjo. Mano galva reiktų tik pritarti Europos audito rūmų pateiktam požiūriui. Manau, kad kaimo plėtros atveju būtent yra labai svarbu, kad Europos komisija įvertintų patikimumą nacionalinių institucijų dar prieš pradedant taikyti kai kurias programas, prieš pradedant vykdyti mokėjimus. Taip pat reikėtų dar parengti per priežiūros sistemą, kurią būtų galima pakankamai pasitikėti. O dar išvelgčiau nemažai problemų galinčių kilti dėl to, kas susiję su um, um, bazinės išmokos e, schema. Yra pasiūlymų einančių tą linkme, bet aš manyčiau, kad e, orientavimasis į tikslus vis dėlto turėtų būti prioritetas ir šioje srityje turėtumėm labai aiškiai suformuluoti tikslus Bet čia išvelgčiau štai, kad viena vertus komisija tvirtina, kad e, mums reikia konkrečių, aiškiai suformuoluotų tikslų. Kita vertus, egzistuoja tokia praktika, kai kalbėdami apie mažesnės sumas vis e, linkstame į kompromisus ir tie tikslai nebūtinai būna labai aiškiai suformuoluoti, o dėl to padidėja dvigubo finansavimo galimybė. Taip pat ir kalbant apie kaimo plėtrą. Taigi reikia konkrečiau kalbėti, tuos tikslus formuluoti. Dėkoju dar kartą ponui Kretenui, auditorumo atstovui ir tikrai su nekantrumu lauksiu konsultacijų dėl šios, dėl šios temos. Vielen Dank. Äh, Ačiū. Buvo pateikta pakankamai daug klausimų, tačiau turėdamas omenyje, kad pasisakančių yra daug, norėčiau suteikti žodį dar vienam kolegai, o patoje kitame pasisakymų raundė suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Kolega Gauk. Aš negalvojau, kad man suteiksite taip greitai žodį. Kaip ten bebūtų. Norėčiau padėkoti kolegai Kretan už jo pranešimą. Ne tik todėl, kad manau, jog labai svarbu išgirsti kritišką audito rūmų vertinimą ir dėl to, kad valstybės narės ir šitas parlamentas tiesiog pažvelgtų į save veidrodyje. Kai aš skaičiau šitą pranešimą ir kai klausiausi pono Kreteno pasisakymo, pagalvojau, kad e, dideli dalykai ardinasi ir mes jų nesugėmė įvertinti. Mes kalbame, atrodo, tik tai apie priemonės, o ne apie rezultatus. Todėl kreipiuosi į komisiją, auditorumus ir į tarybą, klausdamas, ar valstybės narės nenori gero rezultato, ar jos nori tik tai finansavimu, kadangi kiekvienoje 27 valstybių sostinėje buvo išklausius šitą pasiūlymą skaičiuojama skaičiavimo mašinėlėmis, kalkulatoriais ir galvojame, kiek bus gaunama pajamų. Niderlandai sakė, kad jie gaus mažiau finansavimo ir taip toliau. Ir visiškai, mano manimu, Niderlandai e, nebus mažiau finansuojami, tačiau reikėtų pripažinti, kad mes nekalbame apie tikslus, mes kalbame tiesiog apie kokį kitai didžiulį e, išdą, puodą, tačiau mes nekalbame apie tikslus kurie yra formuluojami bendrai žemės ūkio politikai. Todėl klausiu, ar mes nekalbame čia tik apie lėšas? Ja, dank, äh, Dėkoju. Siūlau dabar äh, išklausyti atsakymų į pateiktus klausimus. Buvo teiraujamasi komisijos, todėl suteiksiu žodį komisijai pirmiausia. Well, you, uh, of... Ačiū pirmininkė. Buvo pateikta visa eilė e, ponios Ivanovos pranešėjos klausimų dėl sertifikavimo agentūrų ir ar nereikėtų taikyti to paties modelio kaip sanglaudos fondams. Kaip mes suprantame, tas pats modelis yra taikomas. Mes e, nu, vadovavomės tuo pačiu finansų reglamentu ir mūsų žemės ūkija naudotai sistema dabar yra pasiūlyta visiems bendro valdymo fondams. Turbūt čia yra šioks toks nesusipratimas, bet esame pasirengę su ponia Ivanova padiskutuoti. Kaip suprantu, ateitie e, jau yra, artimoje ateitie yra numatytas jau susitikimas su jumis. Ir e, ponas Kreten turbūt irgi galėtų jums išaiškinti šį klausimą. Uh, dėl nuobaudų, dėl kryžminės atitikties. Kadangi tokia atitiktis nėra susijęta su teikiamu išmoka, nes tai yra greičiau susiję su uh, deramo elgesio iš ūkininkų pusės nustatymu, tai e, turime žinoti, kad tikroji nuobauda taikoma būtent tada, kai nėra taip elgiamasi. Ir išmoka, e, kurią gauna ūkininkas, sumažėja E, atitinkamai tai nuobaudai, jeigu e, nesilaikoma to deramo elgesio. Dėl kryžminio atitikties. Dėl kompleksinės paramos. E, aš galiu pasakyti, kad buvo pasibėta, jog tarsi čia mes nesiekiame savo tikslų. Bet nors mažųjų ūkininkų ES yra labai daug, jų kultivuojamas žemės plotas tie sudaro 3 procentus bendro žemės ploto. Todėl dėl to pagrindiniams tikslams e, mūsų politikoje jokios grėsmės dėl smulkių ūkininkų nekyla. Klausimas, kurį pateikė ponas Deutsch dėl e, mūsų pasiūlymo sudėtingumo. Darome, ką galime, kad skirtingi politikos tikslai, kurių mes siekiame, e, tai yra paramų, e, parama ūkininkų pajamoms, e, teritorinis balansas ir kitiems tikslams pagrindiniams mūsų numatytos priemonės yra labai paprastos, bet net ir dabar esame pasirengę jas dar labiau supaprastinti ir galvojame, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą. Šiuo požiūriu noriu pasakyti, kad 15 procentų padidėjimo skaičius, administracinių kaštų padidėjimo skaičius, yra gautas per poveikio vertinimą ir į jį įeina kaštai susiję su ūkininko aptarnavimu ir Ai, in, ir kitokias išlaidas. Ūkininkų indi, prisidėjimo kaštai. Į tai nėra realūs apčiuopiami kaštai. E, tikrieji kaštai pasireiškia būtent per administracinį tvarkymą. Mes visuomet stengiamės mažinti administracijos skaičius. Galiu pateikti aktyvaus ūkininko pavyzdį. Mes e, stengiamės sukurti kur kas supaprastintą mechanizmą ir tokią kontrolės sistemą, kuri galėtų būti pritaikyta ir kaimo plėtrai, ir pirmajam ramšiui kartu. Pirmiausia, žalėjimo srityje ir, e, aišku, pirmiausia, turime galvoti apie kaštų mažinimą. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Toliau. Tęsėme kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, pasisakys kolega Janas Mulderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš apie porą iš tų keturių minėtų auditorumų atstovo dalykų kalbėsiu. Pirmiausia, kriterijai atliekant mokėjimus, kokie taikomi. Jeigu teisingai suprantu tekstą ir pasisakymą, komisija tikriausiai netgi didžiuojasi tuo, kad 2020 metais e, mokėjimų santykis valstybėse narėse, jų pasiskirstimas bus e, žymiai vienodesnis negu dabar. Ir parama skiriama yra iš tikrųjų lyg ir um, orientuota į visą visuomenę, pavyzdžiui, jeigu galvosime apie ekologijos aspekto įtraukimą. Tiesa, jeigu, pavyzdžiui, skiriama už hektarą 50 tūkstančių eurų, tai jeigu kaina už hektarą yra 50 tūkstančių eurų, turėtų parama atitinkamai būti žymiai didesnė negu ten, kur yra tik tai 5 tūkstančių eurų galbūt už hektarą kaina. Nes reikia įgyvendinti priemonės ten, kur jos turi būti įgyvendinamos. Tad kiek komisijai tai atsižvelgia? Ar yra kokiu nors griežtų kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima sakyti, jog tai yra pagristas mokėjimas būtent šiam regionui ir kokie yra tiksliai tie kriterijai suformuluoti. Kitas dalykas dėl sertifikavimo institucijų. Jos vis reikšmingesnį vaidmenį vaidins. E, be abejo, kuo patikimiau jos dirbs, tiek tuo geriau, bet tvirtinimas tokių institucijų paliekamas valstybių narių žiniai. Ir aš manau, kad jeigu komisija bent kiek pasitikėtų pati tomis sertifikavimo institucijomis galėtų pati ir patvirtinti jas, paskirti, kodėl ji to nedaro. Toks mano kitas klausimas. Ja, Ačiū ponui Mulderiui. Toliau kalbės kolega Salama. Danke. Uh, the... Ačiū, turiu tik vieną klausimą komisijai, bet prieš užduodamas tą klausimą dar noriu kai ką pasakyti. E apie tą kontekstą galbūt kiekvieną rytą stengiuosi priminti pat savo, ką mes čia visi veikiame. Ir iš tikrųjų tai yra šiek tiek susijusi mintis su tuo, ką pasakysiu. Jūs kalbate apie 300 milijardų eurų. Ir yra susidariusi tikrai gili spraga tarp to, kaip mes ar institucijos ir piliečiai supranta šios klausimus. Piliečiai tikisi iš mūsų darbo našumo. Tikrai žinau, kad jie to tikisi. Aš visą dieną vakar, o taip pat dar ir šios dienos dalį, m, mm, praleidau Žemės ūkio reikalų komitete ir priimkite tai galbūt kaip iš ankstinį perspėjimą komisijai, kai atvyksite kitą kartą į Žemės ūkio komitetą. Čia bandau sureaguoti į pono Kreteno tikrai puikų darbą vis dėlto. Pirmas dalykas kurį pasako komisija, yra, kad bandoma suprasti, kas yra dirbantis ūkininkas. Ir kai bandoma apibriežti tai, yra remiamasi e, kontrole kaip priemonė. Bet juk aiškiai yra diskusija dėl to, ne tai yra pagrindinis reformos objektas, su kuriuo būtų galima sutikti. Taigi, ką noriu pasakyti, yra susijęs su apskritai mūsų paužiūriu į visus šiuos klausimus. Dabar tikrai nelaikas yra leistis į tokias detalės, užsimti teorijomis, teorijų kūrimu apie tai, kas yra aktyvus ūkininkas, veiklus ūkininkas ar, ar dirbantis ūkininkas. Niekuomet to nenustatysime. Ačiū ir toliau dar pakviesime pasisakyti kolegą Gajerį, prašom. Aš iš karto sureaguosiu į tai, ką pasakė prieš mane kalbėjęs kolega. Be abejo, vyksta politinis ginčas šiuo klausimu, bet tai tą grėsmę, tą riziką turime prisijimti. Uh, Žemės ūkio politikos komitete pasiūlymas gal nebuvo labai plačiai paremtas, bet e, aš kaip socialdemokratas, pavyzdžiui, galiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad mano kolegos socialdemokratai Žemės ūkio reikalų komitete bent jau tiek pažengiai į priekį, kad dabar jau teigia, kad taip susikoncentruosime ties, ūki, ties ūkininkų padėtimi. Taigi manęs tas niekiek nenustebino ir jeigu negalime žemės ūkio padaryti rentabilesniu, tuomet bent jau paramą turėtumėm teikti tikslingą. Turime pagaliau nutolti nuo tos dabar galiojančios praktikos, kai yra finansuojama žemės ūkio, politik, žemės ūkio politika tam tikra, kai, kai parama toli gražu nepasiekia pačių ūkininkų. Aš visiškai galiu sutikti su pono Kreteno įvertinimu šiuo atveju. Nes labiausiai mane sukrėtęs momentas e, buvo e, ir sugražinęs mane ant žemės, kai Vokietijoje dalyvavau viename sustikime, kur buvo būtent patikin, pasakyta tai, kad, kad e, buvo keliama diskusija apskritai dėl to, kur link krypsta Europos žemės, bendroji Europ, Europos Sąjungos žemės ūkio politika. Ir valstybių sekretoriai tada kalbėjo apie tai, kad svarbiausia yra kiek įmanoma daugiau to pirago atsipjauti, e, iš ES daugiau lėšų gauti, kurios suplauktų į Vokietiją. Ir kai frakcijų atstovai išdryso iškelti klausimą dėl galimo mechanizmo, kuris nebūtinai būtų mm, orientuotas į kontrolę to, kaip yra remiamas kiekvienas e, atskiras hektaras, bet kad būtų orientuojamasi kaip tik į ekologišką ūkininkavimą, į rentabilų ūkininkavimą. Galbūt, pavyzdžiui, galima būtų kai, ką, kai kurios žemės ūkio plotus paversti, kad ir golfo aikštynais. Kai buvo iškeltas klausimas dėl tokio tikslingumo, tada buvo taip pat Vokietijoje, tada ir Vokietijoje pasigir, pasigirdo nerimas dėl to, kad mes tada prarasime tam tikrą pinigų dalį. Mhm. Taigi vėl grįžtame prie to grinojo mokėtojo klausimo. Ir taip išeina, kad nei žemės ūkio politiką stipriname, nei mūsų supranta piliečiai dėl vykdomų mokėjimų iš ES biudžeto. Juk mūsų problema yra, mūsų užduotis yra sukonkretinti tuos tikslus ir paaiškinti tai piliečiams, o paprastai yra vyriausybių klaida. Tai vyriausybės priima tokius sprendimus, kai pinigai suplaukia į visiškai neįsivaizduojamas vietas ir, ir nepasiekia pačių mm, remtinų regionų. Todėl aš labai agituočiau už tai, kad pinigai pasiektų būtent ūkininkus ir mm, mūsų komitetas tikrai tokią mintį parems. Negaliu garantuoti, kad e, visas parlamentas rems tokias mintis, bet bent jau mūsų komitetas tai tikrai ačiū. Dar vieną pasisakymą e, leisime per šį raundą klausimų kolega Liberatskis ir paskui galės sureaguoti atstovai. Ačiū pirmininkė. Žemės ūkio politika yra tas rytis, kuriai numatyta pat didžiausia biudžeto dalis. Šita politikos rytis yra labai jautri, kadangi kelia klausimą, ar mes remiame vartotojus ar žemės ūkio gamintojus. Be to pasaulio e, rinkoje reikėtų išsikovoti daugiau laisvės pateikiant žemės ūkio produktus ir todėl reikia sutelkti dėmesį į piliečius, tai yra pagrindinis klausimas, ir kita vertus reikėtų laikytis tų taisyklių, kurias nustatė mūsų partneriai. Be to mes ir toliau turime sugebėti gaminti ir perdirbti maisto produktus pačioje Europos Sąjungoje gali būti ir taip, kad mes imsime tik tai importuoti maisto produktus iš kitų valstybių. Žinoma, e, aprangą galbūt galime importuoti šimtų procentų, tačiau būtų pavojinga, jeigu mes taip pasielgtume importuodami žemės ūkio produktus. Kalbant apie pirmąjį ir antrąjį ramščius, reikėtų pasakyti, kad aš atstovauju vienai iš naujųjų valstybių narių, kurios pagal antrąjį ramstį gavo daugiau finansavimo siekiant e, dėkti naujas infrastruktūras. Ir dabar, jeigu bus tiesioginės išmokos bus skiriamos ūkininkams, tai reikia pasistengti, kad ūkininkai gautų naudos, o ne būtų sutelkiama pagalba į tam tikras gavėjų grupės. Dabartinės e, sistemos e, tolesnis taikymas tiesiog e, įšaldytų dabartinę situaciją ir per didelis užimtumas ir toliau išliks kaimiškose regionuose, tačiau jeigu mes pradėsime mokėti tiesioginės bazinės išmokas, tai kita vertus vis daugiau darbo jėgos paliks kaimiškas vietoves ir šiandien turint galvoje 13 procentų nedarbo lygį, galime tikėtis jo padidėjimo. Todėl socialistams, demokratams, ypač kyla klausima, ar mes būtent krizės akivaizdoje turėtume paskatinti tokias tendencijas, ar mes turėtume dar didinti nedarbą, o galbūt reikėtų siekti, kad tiesioginės išmokos palaipsniui būtų didinamos, kad ta pagalba patektų į valstybių ir regionų e, paramos gavėjų rankas. Žinoma, buvo pasakyta, kad e, geresnės kokybės e, plotai gautų didesnę paramą. Tačiau reikėtų pirmiausia galvoti apie bendrą ES žemės ūkio produktų rinką, apie konkurencingumo didinimą tarptautiniu mastu. Reikėtų šiuo klausimu išklausyti komisijos nuomonės. Ja, dank, ein... Dėkuoju. Vėl buvo pateikta pakankamai daug susijusių klausimų. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovą. Thank you, Chairman. Uh... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Mulderio klausimai. Kaip puikiai žinote, dabartinė sistema yra pagrįsta istoriniais skaičiais. Tuo, ką kiekvienas ūkininkas yra pagaminęs per e, pas praeities laikotarpį. Regionai, kurie yra produktyviausi, gauna aukščiausią e, tarifą. Ar sistema, kurią dabar kuriame, yra teisingesnė? Mūsų nuomonė ne. Bet mes norime atsikratyti to istorinio modelio. Jūs pateikėt man labai konkretų klausimą. Kokiais tiksliais kriterijais vadovaujamės e, siekdami valstybių narių konvergencijos? Čia turim skaičių. Tai nėra kriterijus, pripažįstu, bet yra skaičiai. Tačiau tie skaičiai parodo bendrą uh, E, diskusijos pusiausvyrą, e, kalbant apie daugiametę finansų perspektyvą. Tai yra žingsnis link um, artimesnių uh, sąlygų valstybėms narėms. Kai kurioms valstybėms narėms tai bus labai dideli pasikeitimai, kitoms mažesni bet vis tik tai yra e, žingsnis teisinga kryptimi ir tai leis e, labai bau apibriežti ir nustatyti e, fondų paskirstimą. Dėl sertifikavimo agentūrų. Sertifikavimo agentūros turi savus vidinio audito standartus ir e, pagal bendrą valdymą pagal bendro valdymo sistemą tam tikrą darbo dalį turi atlikti valstybės narys. Tačiau mes patys atliekame uh, atsitiknės atrinkties pagrindus, sertifikavimo agentūrų auditą taip pat kiekvienais metais yra daroma. Kitų parlamentarų klausimai ir komentarai. Norėčiau sutelkti dėmesį į aktyvaus ūkininko apibrėžimą maždaug pusiai minutės. Girdėjau, kad aktyvus ūkininkas e, kaip koncepcija, kaip savoka yra nepaprastai svarbus. Reikia užtikrinti, kad ištekliai ir programa būtų teikiama tiems, kurie iš tiesų ūkininkauja. Visiškai su to sutinku. Taip pat girdėjome, kad egzistuoja tam tikras skepticizmas dėl to, ar mes sugebėsime to pasiekti, ar pavyks rasti apibrėžimą, kuris leis mūsų tikslą įgyvendinti. Šiuo metu kartu su e, Žemės ūkio komitetu ir valstybėmis narėmis dirbame E, ieškodami savokos apibrėžimo. Pirmiausias elementas jau yra, jokių subsidijų negali būti suteikta plotams, kurie jau yra naudojami arba e, parengti naudojimų žemės ūkiui. Antras dalykas iš to blogojo sąrašo. Mes neteiksim subsidijų golfo laukams ar sporto e, plotams, oro uostams, gamykloms ir panašiai. Turim tą vadinamąjį neigiamą juodąjį sąrašą. Ir tik tais atvejais, kai e, bus išreikšta nuomonė, kad daroma neigiama įtaka, ūkininkas turės įrodyti, kad e, jis iš tiesų yra ūkininkas, ūkininkauja ir turės įrodyti tai aiškiais dokumentais. Tad ir e, įrodymas. Įrodymai daugiausia bus reikalavami iš to e, blogojo sąrašo, o ne iš tų didžiųjų ūkininkų, kurie e, iš tiesų ūkininkauja. Kom Agri pranešėjas man jau išsakė e, nuomonę, kad tų tikslų galbūt jau greit pasieksime ir aš dabar tikrai tikiu tuo. Ačiū. Ačiū kolegai Pačiakov už šį atsakymą. Galbūt e, reikėtų dar patikslinti, galbūt aš neaiškiai suformalavau savo pastabas. Aš kalbėjau apie tai, kad tai yra svarbiausias dalykas, kurį jūs turėtumėte pristatyti šiam komitetui. Kadangi šitas komitetas yra labai susijęs su finansavimu ir dėl to aš išreiškiau savo e, abejonės. Tai buvo patikslinimas, o dabar baigiamosioms pastamboms suteiksiu žodį auditorumų atstovai kolegai Kratem. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nemanau, kad galiu daug ką pridurti. Gana nedaug klausimų ir buvo skirta auditorumams. Tik tai pažymėčiau e, šitą, ką patikslino komisija, būtent dėl Europos audito rūmų pamastymų apie aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Manau, kad e, ta dalis buvo labai svarbi. Ir aš iš savo pusės galėčiau pasakyti, kad taip pat reikėtų išsiaiškinti visą eilę e, sąlygų ir įmonių, e, kurios e, turės būti apibrieštos. Turėsime apibriežti aiškiau ir sertifikavimo agentūros vaidmenį, turėsime geriau suprasti, kokias prievalės tos agentūros turės atlikti. 96 straipsnėje apie tai kalbama. Ir e, manau, kad kai kalbame apie aukštutinės ribos e, pakoregavimą, tai reikia suprasti, kad skirtumai bus kitokie, pagal, <laughs> kad ribos bus kitokios pagal žemės ūkio politiką ir pagal struktūrinius fondus. Bet diskusija dar tik prasideda, todėl aš daug ko čia ir nesakysiu. Uh, Čia dar keletą žodžių norėčiau e, pridurti prie to, ką šįryt sakiau. Kad pusė penkių aš e, turiu eiti į Žemės ūkio komitetą, todėl e, turbūt pakartosiu tai, ką jau čia pasakiau. Ačiū ir geros kloties. Dėkoju. Baigiame diskusijas dėl audito rūmų pranešimo. Tikrai laikas labai tinkamas aptarti šį klausimą, tuo labiau, kad diskusija dėl bendros žemės ūkio politikos reformos įsibėgėja. Dėkoju kolegoms už pasisakymus ir už atsakymus į klausimus. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Tagesordnungspunkt 3, Herkules 3. Tai yra Herkules 3 programa Iljana Ivanova yra pranešėja. Yra parengtas e, darbinis dokumentas. Audito rūmai parengė šį dokumentą. Mhm. Ja, äh, zuständig. Atsakingas buvo kolega Cvikel. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, po to aš suteiksiu žodį kolegai Kauf ir kolegai Cvikel iš audito rūmų, o po to dar komisijos atstovas Tavern iš komisijos didžeto direktorato gaus žodį. Taigi pranešėja Ivanova. You, uh, really like to... Ačiū pirmininkė, labai trumpai pristatysiu pirmąjį darbinio dokumento variantą. Tas dokumentas tik tiesiog pristato šitą programą Herkulis 3 tai yra ypatinga veiksmų programa, kuris skatina e, apsaugoti E, bendrijos finansinius interesus. Pirmoji programa buvo parengta 4-6 metais, o dabar yra siūloma nauja programa, kurioje yra kalbama apie nelegalę prekybą, be kitako ir cigaretėmis. Taigi yra numatyti konkretūs tikslai Antroji programa pasibaigs 13 metų gruodžio mėnesį ir dabar yra, yra bandoma patvirtinti tos programos pagrindus, kad ta programa būtų teisima ir ateityje. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tam tikrus aspektus prieš priimant teisėkuros aktą yra uh, atkipiamas dėmesys į tris svarbes temas, jos atsispindi mano pratešime. Pirma, uh, koordinavimas, galimas paketo, finansų paketo paskirstimas ir taip pat priežiūra ir vertinimas. Parlamentas ir šitas komitetas visada rėmė uh, idėja, kad reikėtų stiprinti kovą su nelegalia prekyba, ypač prekyba e, cigaretėmis ir tabako gaminiais. Labai svarbu uh, uh, išsiaiškinti, ar komisijos veikla šioje srityje buvo veiksming, veiksminga ir siekti, kad mes uh, sukurtume papildomą pridamąją vertę šioje kovoje. Europos auditų rūmui atsto, atstovauja kolega e, Cvikau, taip pat komisijos atstovai ir OLAF agentūros atstovai. Jie išsakys savo nuomonę. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie finansinio paketo paskirstimo aspektus yra numatytas finansavimas siekiant stiprinti kovą su nelegalia cigarečių priekyba, tai yra vienas iš biudžeto paketo aspekto nuo 98,6 milijonų eurų tas finansavimas bus padinamas iki 110 milijonų. Tačiau ES institucijos skirtingai vertina šitą finansavimo e, e, padidimą ir taip pat universalumo principo taikymą. Aš pati manau, kad reikėti išsaugoti tą universalumo principą, jeigu mes tęsimės Herkules 3 programą. Komisija mano, kad šitas principas turi būti taikomas ir kad specialus finansavimas turi būti skirtas kovai su nelegalia prekyba cigaretėmis. Tačiau, mano manimu, reikėtų diskutuoti su visomis suinteresuotomis institucijomis šiuo klausimu, todėl e, tikiuosi išgirsti komisijos ir auditorumo atstovų nuomonės šiuo klausimu. Kitas klausimas dėl finansavimo tvarumo. E, įgyvendant šią iniciatyvą ir dėl koordinavimo tarp OLAF veiksmų ir valstybių narių taikomų priemonių. Kol kas neturime pakankamai informacijos apie Herkules vienas programos įgyvendinimą, nei rezultatų apie Herkules 2 programą, neturime tikslių duomenų apie tai, kaip lėšos buvo naudojamos, ar tai buvo veiksmingas, daroma veiksmingai. labai svarbu, kad būtų patvirtina, tenta, jog šitie veiksmai buvo naudingi ir kad nebuvo finansuojamos įprastinės valstybių narių kovos su nelegalia e, prekyba priemonės. Dėl programos įvertinimo e, e, buvo parengta atskira ataskaita kurioje buvo konstatuojama, kad nėra konkrečių tikslų ir rezultatų įvertinimo parametrų. Buvo pateiktas komisijos poveikio vertinimas, taip pat tarpinės peržiūros dokumentas ir buvo iškeltas klausimas dėl Herkulės 2 tikslų ir dėl to, kad naujajame programos veikimo laikotarpį reikėtų numatyti papildomus e, indikatorius. Komisija jau naudoja tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, išieškomų sumų dydžių nustatyti, taip pat e, e, padidino procentinę dalį skiriamą valstybėms narėms, tačiau šitie parametrai nebuvo visiškai taikomi projektams, kurie buvo įgyvendinti, pavyzdžiui, siekiant uh, vykti, renkti apmokymus e, e, mokymo ir konferencijų kategorijai įvertinti. Taigi mums reikia ne tik tai e, kiekybinių, bet ir kolyk, e, e, kiekybinių ir kokybinių parametrų dėl programos valdymo ir įvertinimo taip pat yra iškeltas keletas e, samprotavimų yra buvo pasiūlyta įkurti Olavo vieną instituciją, kuri koordinuotų visas e, e, bendrijos programas, vykdant kovą su nelegalia prekyba šioje srityje. Taip pat yra numatyta tos ir bendros uh, finansavimo procedūros, taip pat siūloma sukurti vieningą duomenų banką, kuriame būtų kaupiami duomenys apie visas programas, kurias koordinuoja OLAF. Taip pat 2012 m. specialiame pranešime komitete buvo iškelti klausimai dėl tos programos valdymo ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad kartais ir fondų gavėjas, ir naudotojas, ir valdytojas dažnai būdavo ta pati institucija. E, todėl norėčiau iškirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu ir, žinoma, tikiuosi įdomios diskusijos, tikiuosi e, komisijos OLAF atstovų komentaro ir, žinoma, tikiuosi išsamios informacijos iš auditorumo atstovo. <coughs> Ačiū, Ilijana. Daugelis aspektų buvo paminėta. Dabar suteiksiu žodį Olafo atstovui. Nežinau, ar teisingai ištarsiu pavardę. Ponas Kauf. Uh, thank you, President. Thank you, um, uh, Robert. Ačiū, pirmininkė. E, dėkui pranešėja ponė Ivanova už tas e, paaiškinančias pastabas, kaip ir už darbinį dokumentą, kurį jūs parengėte. Aš suteiksiu Editai Bridget žodį, ji kalbės apie elektroninę rinkodarą, marketing. Ir galbūt e, prieš tai norėčiau dar su jumis šiek tiek pasikeisti informaciją. Anot e, dabar mūsų turimos informacijos, e, Herkules 2 dabartinė programa, kuri apima visą šią finansų perspektyvą iki 2013 metų, visą laikotarpį, E, buvo peržiūrėta kartu su jumis 2010 e, metais. Buvo panaudoti ir jūsų, ir Olafo e, e, pajėgumai ir e, įvertinome visus padarytus veiksmus. Herkulio 2 rezultatai e, yra gana įdomus, e, gana daug techninės paramos programų, sakome, kad reikia remti valstybių narių gyvenimo agentūras, e, ta parama yra suteikta, nupirkti atitinkami skanavimo įrenginiai ir palaikomas ryšys su valstybių narių administracija, kad e, būtų sustiprinta kova, pavyzdžiui, su cigarečių kontrabanda. Lygiai taip pat buvo atliekant tarpinį vertinimą numatytą e, Herkulio 2 e, reglamento 7 straipsnėje buvo aiškiai nustatyti e, rezultatai įvertinami pagal konkrečius rodiklius. Ir Europos komisija gali tais rodikliais pasinaudoti. Tai būtų labai naudinga diskutuojant apie programos efektyvumą remiant ir nu, įvertinant turimus rezultatus. Taip pat e, vadinamasis e, žinoma, gerai žinomas poveikio vertinimas buvo atliktas, jis buvo patiktas ES teisės aktų rengėjams, jūs visi jį matėte ir e, tas poveikio vertinimas papildo mūsų dokumentą 2011-914. Skanerių poveikio vertinimas parodė, kad Rezultatai yra gana geri ir e, buvo atliktas vidinis auditas, e, per kurį išsiaiškinome tos rezultatus. Ir e, teisės akto finansų ataskaita buvo pateikta greta komisijos pasiūlymo. Prie jos pridėjome ir tam tikrus rezultatų rodiklius. Ką mes toliau galime padaryti, kad geriau apibrieštume veiklos rodiklius. Manoma, kad reikėtų panaudoti e, dviejopus, e, dviejų rūšių elementus. Pirmiausia, būtina e, galutinai bendrai įvertinti Herkulio 2 programą iki 2014 metų pabaigos. Ir atlikus tokį galutinį įvertinimą ir pasvėrus naujų rezultatų sėkmę įgyvendant Herkulis 2, mes galėtume E, pateikti konkrečių išvadų, pavyzdžiui, kaip galima sukurti tikslesnius rodiklius, tenkinančius Europos komisijos jau pasiūlytus rodiklius e, pagal e, finansinį teisės aktą. Žinoma, tie rodikliai jau dabar yra pakankamai konkretus, tačiau vis tik juos dar galima neblogai interpretuoti ir kokybinių ir kiekybinių požiūrių. Antras dalykas matome, kad ir Europos komisija yra išreiškusi tokią mintį, kad Herkulio trečią metinę darbo programą reikėtų ateityje aptarnėti kiekvienais metais ekspertų grupė. Um, ir uh, iš Olafo ir iš Europos komisijos turėtų pasitarti su valstybių narių delegacijomis, su kovos su kontrabanda, su sukčiavimu specialistais ir turėtume taip pasverti numatomus rezultatus. Taip pat suprantame, kad ta ekspertų grupė turės e, aptarti ir potencialius galimus veiklos rodiklius. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad dabar įgyvendinami Herkul 2 mes naudojamės metinėmis e, e, ataskaitomis ir e, turimų reglamentų Taip pat e, pateikėme darbo programą, kurioje yra pateikiamas tam tikros prognozijas rezultatų ir veiklos rodiklių. Ir dabartiniai finansavimo sprendimai su metinė darbo programa turės būti naudojami ir ateityje, kai diskutuosime e, Olafo e, ir komisijos ekspertų grupėje kartu su valstybėmis narėmis. Tada galėsime aiškiau apibriežti veiklos rodiklius ir įvertinti numatomus ir jau įgyvendintus veiksmus. Taigi tiek aš norėjau pateikti informacijos ir aš tikiuosi, kad mes galėsime jums atsakyti į, į kylančius klausimus. Yeah, thank you very much. Dėkoju. Toliau paprašysiu pono Cvikio iš audito rūmų pasisakyti. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Audito rūmai šiuo metu kaip tik rengia nuomonę dėl Erkiul 3 programos. Taigi labai puikia proga yra aptarti visus šios dalykus su ponė Ivanova, e, su Olafu apsikeisti nuomonėmis ir dar šios savaitės pabaigoje yra numatytas dar vienas sustikimas su Olafo atstovais ir mes galėsime baigti renkti savo nuomonę. Taigi darbai vis dar vyksta ir rūmai dar nėra patvirtinę nuomonės, bet būdamas audito rūmų narių tiesiog galiu pateikti daugmaž apytikslę informaciją apie tai, kur link sukama toje nuomonėje. Pagrindiniai dalykai, kuriuos mes identifikavome savo nuomonės projekte, yra iš tikrųjų gana panašus į tai, ką pranešėja mini darbinėme dokumente. Taigi kelios bendro pobūdžio mano pastabos ir specifiškesni komentarai dar. Pirmoji pastaba bendro pobūdžio būtų susijusi su Herkul 2 programos įvertinimu. Informacija yra pateikta ir nemažai jos, bet neaišku, kiek plačiai vis dėlto ir visapusiškai buvo įvertinta Erkil 2 programa. Tad norėtųsi matyti e, bendro pobūdžio vaizdą dėl to, ar tikslus pasiekė ši programa ar ne. E, vidurio laiko tarp peržiūra tikslų numato laik, apima laikotarpį nuo sausio 1 2007 metų iki 2010 metų. Taigi prieš perinant prie Ergal 3 programos kūrimo, iš tikrųjų reikėtų skirti pakankamai dėmesio antros programos įvertinimui, ar buvo įgyvendinti nusistatyti tikslai. Tai yra mūsų manimų labai svarbu. Kita bendro pobūdžio pastaba susijusi su nacionaliniu ir ES lėšų šaltiniais per susitarimus su, su E, gamintojais. Žinome, kad apie 30 e, procentų programos, 44,8 milijonai buvo skirti ar yra skirti kovai su cigarečių klastojimu ir, ir neteisėta priekyba. Yra sudaryti sustarimai su keturiais dideliais gamintojais cigarečių, bet nepaisant to, vis dėlto reikia pasakyti, kad 90 procentų e, sumos, daugiau negu 2 milijardai eurų per 2004 13 met, 2004-2010 metus bus e, išmokėti valstybių narių. Ir iš tikrųjų reikėtų prašyti daugiau informacijos iš komisijos apie tai, kaip yra pritaikomos tos lėšos, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo per ES fondus ir per šios sustarimus. Taip pat reikėtų daugiau informacijos dėl nacionalinio panaudojimo paskirstytų pajamų per sustarimus, dėl to, kaip yra paskirstamos tos pajamos, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir koordinuotas požiūris į šių išteklių valdymą. Tada vėliau bus aišku, kaip, tarkime, e, pusė tų dviejų milijardų eurų bus išleista ir kiek buvo laikytasi tikslų. Dar vienas bendras pastebėjimas susijęs su Erkulio 3 sustarimu, su sustarimais, su gamintojomis yra dėl e, potencialios spragos susidariusios, nes programa vyko iki 2006 metų, tuos duomenys turime, bet dabar neaišku, ar bus bandoma toliau tęsti sustarimus, ar kaip nors atspindėti sustarimo esmę kabutėse uždarant tą finansavimo spragą Herkules 3 programos atžvilgiu. Toliau specifiškesnės pastabos. Pirmiausiai dėl didesnės e, kofinansavimo, bendro finansavimo dalies numatytos. Komisija siūlo padidinti bendro finansavimo rodiklį nuo 50 iki 80. E, kai kuriais rimtai pagristais atvejais galbūt net iki 90 procentų. Toks bus kofinansavimo rodiklis. Ir panašu, kad tai galios ir ES biudžeto atžvilgių, bet dar neaišku, kaip bus, mes tiesiog dar renksime susitikimus įvairiausius tais klausimais. Kitas dalykas, irgi specifinė pastaba, dėl valdymo, dėl OLAFO vykdomo valdymo RKL3 programos. Uh, Mm, mes jau esame pateikę tą nuomonę dėl to, jog Olafas turėtų e, labiau krypti dėmesį į tyriamuosius įgaliojimus savo, o nebūtinai į šią veiklą, kaip čia numatyta. Mes dar su Olafo atstovais apie tai kalbėsime ir grįšime prie šio klausimo, rengdami būsimą nuomonę. Ir trečias specifinis komentaras dėl veiklos rodiklių, veiklos ir rezultatų rodiklių galbūt. Nes Kol kas nėra jie tiksliai išmatuojami. Neaišku, kaip tą padaryti, tad reikės tartis dėl to su Olafu. Na ir paskutinis komentaras dėl to, kad be abejo siekiame supaprastintos procedūros um, subsidijoms siekiančiams nedaugiau 50 tūkstančių eurų. Uh, bet vis dėlto dabar dar reikės atsižvelgti ir į finansinį reglamentą, kuris dar yra kol kas peržiūrimas ir dėl jo deramasi. Tad toks, taip atrodo dabar mūsų nuomonės projektas, mes su nekantrumu laukiame testinių diskusijų šiuo klausimu. Ir antroje gegužės pusėje, gal birželio pirmoje pusėje ketiname išbaigti jau savo nuomonę ir tuomet matyt grįšime į biudžeto kontrolės reikalų komitetą, kad galėtumėm pristatyti uh, E, išsamei tą nuomonę, jeigu tik tai bus norinčių ją išklausyti. Dėkojame kolegai Cvikil už išreikštą nuomonę. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Tavan. Po to pradėsime diskusijas. Merci, monsieur président. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas e, dėl įplaukų, e, kurios e, bus e, gaunamos. Iškyla čia du klausimai. Principiniai klausimai. Europos komisija visuomet reikalauja, kad būtų laikomasi universalumo principo ir apie tai peržiūrint finansų reglamentą buvo kalbama ir per paskutinį uh, trialogą buvo pasiektas dalinis susitarimas e, dėl finansų reglamento 18 straipsnio. Tačiau parlamentas ir toliau nori pasilikti e, dalį e, įplaukų ir pirmiausia susijusių su cigarečių kontrabanda. Jeigu mes atversime duris finansų interesų programos e, peržiūrai, tai akivaizdu, kad atsiras kitų programų, kurioms irgi bus norima skirti tokiu būdu gaunamas įplaukas. Pavyzdžiui, socialinių e, reikalų ar sveikatos reikalų programos čia gali m, mm, iš karto kandidatuoti. Ir tada akivaizdu, kad um, bus atverta tarsi Pandoros dėžė, nes atsiras daug sričių, kurias norės gauti tas įplaukas. Kitas svarbus principinis argumentas yra susijęs su biudžetu. Tos sumos iš tiesų negali būti sunaudotos programoms jos yra pakankamai didelis. Ir jeigu e, ir taip mes e, patenkame į situaciją, kai e, paskirstimas lėšų e, sukuria e, um, situacija, kai tam tikros programos tų lėšų negali absorbuoti. Europos komisija dabar rengia tam tikrą pasiūlymą ir siūlys biudžetą rengiančioms institucijoms kiekvienais metais nuo 2020 metų e, priimant biudžetą numatyti tam tikrą sumą prioritetiniams veiksmams bet apie tai būtų e, kalbama iš išlaidų pusės, o ne iš įplaukų pusės. Ir biudžeto administracija turėtų nustatyti priemonės, kaip tai bus padaryta. Aišku, pasiūlymus teiks Europos komisija. Ir e, turi be abejo būti išsaugotas įplaukų universalumo principas. Taigi toks yra ge, biudžeto generalinio direktorato pasiūlymas. Tas pasiūlymas formaliai E, jau susilaukė pritarimo, susilauks pritarimo e, Europos komisijoje ketvirtadienį ir penktadienį, bet aš iš savo valdžios pusės galiu pasakyti, kad būtent tas pasiūlymas e, bus, būtent toks bus tas pasiūlymas, apie, kurį, apie kokią aš jums šiandien kalbėjau. Ačiū. Jo, Dabar galime pradėti diskusijas. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Balčytis, jūs paprašėte žodį pirmas. Ačiū pirmininkė. Tikrai noriu pasisakyti to klausimu, todėl kad Lietuvoje daugiau negu 15 metų veikia Philip Morris gamykla, kuri iš tikrųjų aprūpina labai didelę rinką mūsų valstybėje. Ir be to mes turim tam tikrą specifiką, kur turim labai nemažą sieną su Rusijos federacija Kaliningrado srityje ir su Baltarusija. Ir iš tikrųjų e, Herkul antroji ir Herkul trečioji programa matyt e, savo esmė tikrai nesiskirsti, galbūt pačių principų, kontrolės, bet esmė yra tame, kad tai yra specifika. Tai yra specifika grinai vienam išskirtiniam produktui, tačiau kuris turi labai didelę įtaką į kiekvienos valstybės biudžetą ir turi įtaką į kontrabandinius rautus. Buvo visiškai nesenai atliktas tyrimas ir iš tikrųjų verčia susirūpinti, kad mūsų Respublikoje dabar paskutiniu metu po tyrimo aiškiai buvo nustatyta, kad, nes man patikė oficialią informaciją, kad e, yra 40, iki 43 procentų naudojamas kontrabandinės cigaretės, kurios yra neapmokestintos, yra įvežomas nelegaliai, įvairiais būdais per sienas. Ir todėl mano toks trumpas pasisakymas būtų be bejonės. Šitą programą reikia palaikyti. Manau, kad ateityje, kuriant Kerkul e, trečios programos e, valdymo kontrolės principus, būtina tartis ne tik tais, kaip buvo paminėta, su OLAF, bet būtina tartis su įvairiom oficialiom tarnybom tose valstybėse, kurios iš tikrųjų turi gana nemažą patirtį kovojant su šitas rytim, aš turiu omenyje Baltijos valstybės ir kitas, kurios yra pakraštyje ir e, su tom valstybėm, kurių iš esmės skiriasi cigarečių kaina, dėl PVM didesnio, dėl kitų gamybos procesų galbūt e, žymiai pigesnių. Ir todėl e, trumpai tikrai aš pasisakau už tai, kad be abejonės ta trečia Herkulės programa būtų kuriama. Aš taip pat manau, kad e, buvo paminėta iš komisijos atstovo dėl piniginių lėšų panaudojimo ateityje žymiai daugiau tų lėšų turi būti naudojama specialios įrangos įsigijimui. Manau, kad šios laik, šiais laikais Jau yra sukurtas įvairias programos, kurios leistų žymiai lengviau ir aiškiau nustatyti kontrabandinės e, tokio tipo prekes, pasinaudojant įvairiais satelitais ir, ir, ir kitom programom. Taip kad aš manau tikrai <clears throat> čia šitoje srityje yra daug ką dar padaryti ir mes tikrai galėtumėm sutaupyti ne tik tais tų įmonių, kurios e, iš tikrųjų aprūpina E, cigaretėm mūsų valstybės, ES valstybės, bet ir taip pat dėl biudžeto didesnio pajamų surinkimo. Ačiū labai. Ja, dank, Ačiū ponui Balčyčiui, toliau ponas Gajeris. socialdemokratų frakcija neprieštarauja esminiams Ivanovos pranešimo teiginiams, tačiau aš norėčiau diskusijoje suformuoti štai tokias, tokius klausimus. Valstybės narės pagal sutartį turi saugoti ES išorės sienas, taip pat e, kovoti su nelegale prekyba, su prekių kontrabanda. Atrodo, Čekijos Respublika yra vienintelė, kur nepasirašė sutarties dėl ES finansinių interesų apsaugos. Tokia yra teisinė padėtis. Ir dabar susidaro tokia situacija, kai taryba, kai taryba sako ES siekiant apsaugoti ES sienas, reikėtų sukurti E, papildomą programą, tai yra Herkulis, kad veiksmingiau galėtume įgyvendinti tuos reikalavimus, kurie yra suformuluoti sutartus, sutartyse. Tai reiškia, yra perkiamos uh, lėšos siekiant padengti tą finansavimo spragą, kurią sukuria valstybės narės. Ir dabar vėl tas pati taryba, kai kurios valstybės narės, iš esmės ta pati institucija, sako, kad reikėtų sumažinti tą finansavimą. Tai reiškia, kad taryba prašo iš sąjungos daugiau rezultatų, geresnių rezultatų už mažesnį finansavimą. Tai tiesiog neįmanoma, kadangi už geresnius rezultatus visada reikia susimokėti. Aš norėčiau, kad mane suprasme teisingai. Žinoma, kai kurios valstybės narius susiduria su problemomis saugodamas išorės sienas ir sava, sava sienas. Ir kolega Balčytis teisingai pastebėjo, kad kova su uh, prekių kontrabanda turėtų būti remiama ir iš ES biudžeto. Todėl aš norėčiau, kad taryba prisimtų tam tikrų įsipareigojimų ir sutinku su kolega iš e, audito rūmų, dėl to, kad e, Europos Sąjunga turėtų numatyti tikslingesnį finansavimą ir kad ES mastu ir valstybėse narėse būtų galima įgyvendinti priemonės, kurios sumažintų nelegalios cigarečių prekybos mastą. Tačiau kita vertus būtų įdomu sužinoti, ar valstybės narės gavusios tą finansavimą e, panaudojo lėšas tikslingai. Abejoju, kad ne visada. Kadangi čia kalbama apie milijardinę sumas, bet paskirčius jas 27 valstybėms, tos e, sumos netaptų tokios didelis, tačiau galvodamas apie Vokietiją, turėčiau pastebėti, kad Olavo pranešime neminima nemos kitos valstybės, kurios, išskyrus Vokietiją, kuriuose yra. yra kurioje ketvirtis tyrimų tiesiog yra susijęs su nelegalia prekyba cigaretėmis. Todėl man reikėtų dar kartą grįžti prie Vokietijos požiūrio, prie Vokietijos Bundestago požiūrio ir prie tų susitarimų, pagal kuriuos lėšos buvo skirtos tabako pramonės atstovams, kad būtų sumažintamas nelegalios prekybos cigaretėmis mastas. Uh, uh, Norėčiau šiek tiek uh, papildyti kolegos klausimą. Jūs paminėjote, kad kaip tik jūs bandote e, ištobulinti veiklos rodiklius e, Heraklio 2. Ir tai turėtų būti padaryta prieš metų pabaigą. Bet jau dabar mes diskutuojame apie trečią Herkulį. E, būtų labai naudinga, jeigu tie rodikliai būtų parengti anksčiau, prieš priimant sprendimą dėl trečiojo Herkulio tesimo. Ir kada jūs tikitės E, tuos rodiklius e, parengti, kada mes galėtume juos gauti. Ja, dank. Äh, Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti mano sąraše nėra, bet aš pat savo ruoštų dar turiu klausimą. Kreipčiausi į Olafo atstovą ir taip pat ir į komisiją. Jeigu teisingai supratau, pona Cvikl, Europos audito rūmai daugeliu atveju vis dėlto keltų klausimą dėl to, kad Olafui tikriausiai nereikėtų valdyti pačios programos savo ruoštų, bet daugiau išteklių skirti pačiai kovai su sukčiavimu. Regis taip bus rašoma auditorumų nuomonė, jeigu teisingai supratau. Taigi, ponė, gal, gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip patys vertinate tą klausimą ir taip pat įdomu sužinoti ir komisijos požiūrį kaip galėtų vykti darbo organizavimas, bandant atsižvelgti į auditorumų parengsmą nuomonę. Pirmiausia, pone Kau, atsakykite jūs. Thank you, uh, President. Um, also thank you, uh, Mrs. Ačiū. Uh, Ačiū pirmininkai ir dėkuoju poniai Ivanovai už papildomą klausimą. Atsakysiu į klausimą dėl Olafo atsakomybės už uh, labai nedidelės, bet labai svarbios e, programos Herkulis 2 valdymą ir kokia bus e, tos programos ateitis. Speciali ataskaita e, Olafo buvo parengta atsižvelgiant į komisijos poziciją ir skirtingas rekomendacijas E, ir taip pat pasižvelgime e, tai, ką komisija sakė dėl, Europos, dėl Olafo specialiosios ataskaitos 2011 metams. Naujai paskirtas generalinis direktorius Giovanni Kessler e, iš tikrųjų, kaip rekomenduota, sustiprino mūsų tarnybos e, administracinius tyrimo gebėjimus. Dabar yra paskirta daugiau darbuotojų į tyrimo sritį. Ir e, atsižvelgėme ir, atsiprašau, ir e, pati komisija atsižvelgė į audito rūmų pateiktas ataskaitas. Reorganizuavome mes savo tarnybą. Du 2012 m. vasario 1 dieną buvo pabaigtas tas darbas ir dabar e, aiškiau e, suprantame, kas atlieka tyrimus, bet to mūsų direktorius sukūrė atskirą direktoratą atsakingą už finansų politiką ir finansų valdymą. Taigi dabar labai aiškiai yra atskirti uždaviniai ir e, reikia pripažinti, kad tuo metu dar komisija nesilaikė audito rūmų rekomendacijos panaikinti e, šios labai specializuotos programos finansų programą. Turiu galvoje Herkul 2 ir E, lygiai tą patį galime su, pasakyti, kai kalbame apie Herkulio trečią programą. Mūsų santykiai su valstybių narių e, administracijos agentūromis leidžia mums e, išsiaiškinti, kokie geriausi būtų finansavimo projektai ir kai reikia, mes E, ieškome galimybių gauti e, specializuotus duomenis, kurie gali būti prieinami tik per valstybių narių teisės saugos institucijas. Taigi e, mes tiek padarėme, generalinis direktorius įtvirtino reorganizaciją ir dabar aiškiai yra atskirtas, atskirtos funkcijos ir apibrėžtamas prioritetus apibrėždami prioritetus, audito rūmai rekomendavo Olafui ir Europos komisijai atskirti išorinius tyrimus ir vidinius tyrimus. Atsakydamas į ponios Ivanovos klausimą dėl veiklos rodiklių. Komisija ir Olafas turi atlikti galutinį vertinimą. Herkulio 2 galutinį vertinimą apimant visą finansų laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų. Galutinis įvertinimas turės atspindėti, kaip Herkulė 2 programa buvo įgyvendinta, kokie pasiekti rezultatai ir toks galutinis įvertinimas, apie kurį kalbama 7 straipsnėje, turės aiškiau apibriežti veiklos rodiklius neapsiribuojant tik mūsų poveikio vertinimu. Be to, e, dalis tų rodiklių jau buvo išsiaiškinti 2010 metais ir liepant tarpinį patikrinimą, dabar jie turėtų būti patikslinti. Dar vienas dalykas, e, apie kurį aš jau kalbėjau savo pirminėme pasisakymė, e, kalbėdami apie finansavimą 2013 metais, aptarsime darbo programą su mano minėta ekspertų grupe ir pasiaiškinsime, kaip rezultatus būtų galima išmatuoti ir kokiais geriausiais rodikliais mm, galėtume pasinaudoti. Ačiū. Äh, Aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Tavaro. Atsakykite į klausimus, kurie buvo pateikti. Pone pirmininkė, aš įsivaizduoju, kad jūs e, e, norite, kad aš šitą pasakyčiau e, apie programos valdymą. Olafas turi tam tikrą hybridinį statutą, tai yra komisijos tarnyba. Ir mano kolega paaiškino, kokiu priemoniu buvo imtasi ir nereikia painioti uh, finansų interesų apsaugos įgyvendinant programą su kitomis programomis. E, Ta darba atlieka mano institucijos tarnybos ir aš e, e, negaliu dabar iš karto viską pasakyti, bet audito rūmai savo nuomonėje ir ataskaitoje išdėsto kokia mūsų veikla ir Aš nemanau, kad aš galėčiau jums ką nors daugiau pasakyti apie atskiros Europos komisijos tarnybos veiklą, negu kad jau buvo pasakyta. Ja, Dank. Dann frage ich nochmal den Rechnungshof, Herr Zwickel. Ačiū, tada kreipiuosi į auditorumų atstovą dar kartą. Pone Cvikel, ar galėtumėte jūs sureaguoti į klausimus? Kaip vertintumėte jūsų pačių suformuotas rekomendacijas ir jų taikymą? Iš tiesų neturiu daug ką be pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Pradėkime nuo paskutinės pastabos dėl to programos valdytojo aspekto. Mes savo nuomonėje dar 2011 metais aiškiai esame pasakę, ką manome Olafas turėtų daryti. Olafas turėtų susikoncentruoti į tyrimo veiklą. Be abejo, nuo 2012 metų vasario pirmos dienos įvyko pasiteikimų Olafo viduje, bet vis dėlto manome, kad Olafas turėtų dabar susitelkti ties tyrimais vykdomais. O valdymas įvairių programų, kaip kad šios yra, aišku, gal įdomi veikla, bet vis dėlto kyla klausimas, kaip tokias programas organizuoti, kaip ar paskirti tą patį asmenį, kuris ir tyrimą vykdo, pavyzdžiui, ir atsakingų už e, valdymą. Tad mes atkreipiame dėmesį į šią problematiką savo nuomonėje, kad galbūt e, užsimti programos valdytojų vaidmenį Olafui nebūtų tinkama. Toliau specifinės tos pastabos, kurias aš minėjau, bendro finansavimo rodiklis, taip pat informacijos papildomos poreikis. Tai yra dalykai, kuriuos mes ketiname dar aptarti su Olafu sustikimų metu, nes norime dar daugiau informacijos pagrindžiančios gauti. Ir per ateinančias kelias savaitės e, baigsime renkti savo nuomonę ir, kaip jau sakiau, galėsime mielai pristatyti ją Europos parlamento nariams. Tad tiek kol kas galiu tik tai pasakyti. Aišku, nesame labai nustebę dėl to, kas vyksta, išklausėme diskusiją ir be abejo stengsime atsižvelgti į, į diskusijas, um, rengdami nuomonę galutinai, bet kol kas galiu pasakyti tik tiek kaip Europos auditorumų narys. Dėkoju. Dar trumpai norėtų paklausti kažko ponas Balčytis, prašom. Aš labai trumpai norėčiau pirmininkė sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir iš Europos komisijos, ir iš Europos e, e, auditorumų. E, centrinio Europos auditų rūmo. Mes jau keletą turbūt mėnesių, pusmetį, o gal metus labai taip mandagiai visą laiką vienas kitam paaiškinam, taip kaip ir buvo pavadinta, tokia hybridinė Olofo atskaitomybė Europos komisijai. Ir tikrai, e, gerimas pirmininkė, matomai reikėtų mums ateityje šitą klausimą kažkaip įspręsti, ryštis įspręsti. Aš visiškai pritariu Europos auditų rūmų pateiktai šiandieną išvadai pasiūlymui, kad Olafas neturėtų užsiimti programų valdymu, o jis turėtų daryti patikrinimus, e, tyrimus, netgi tyrimus ir Europos komisijos veiksmų. Tada aš manau viskas stotų į savo vietas ir tikrai mes mažiau gaištumėm laiko mėgindant įsiaiškinti tuos pačius dalykus jau keletą mėnesių. Tai tik tiek. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ačiū. Tai buvo dar ir politinio pobūdžio vertinimas, manyčiau. Ir dabar pabaigoje suteiksime progą pasisakyti pranešėjai ir galėsime baigti nagrinėti šį klausimą. Klausimą, ponia Ivanova. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už dalyvavimą diskusiją, norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams, komisijai. Mes e, iš tikrųjų remiame E, kovą su nelegalia cigarečių prekyba, tačiau reikia daugiau koordinavimo, daugiau informacijos apie tai, ką veikia komisija, kokiu veiksmu imasi e, valstybės narės. Mes parengsime artimiausių metų antrąjį dokumento variantą, nurodysime pagrindžiausius iššūkius, pagrindžiausius svarbiausius klausimus ir kaip kolega Cvika, Cvikau minėjo, Mes galbūt derinsime savo dokumentą su audito rūmų rengiamų dokumentų ir pristatysime tos dokumentus kitame komiteto posėdėje. Dėkoju. Dėkoju kolegoms Kavo Taverno Cvikel už labai įdomius pranešimus šią labai svarbę temą. Ja domėsimės ir ateityje. Mes parlamentarai Šiuo klausimu, kaip ir kitais klausimais, norėtume gauti daugiau informacijos apie veiksmus valstybėse narėse. Tai ko gero esminė pagrindinė mūsų institucinio bendradarbiavimo problema ir galbūt pavyks ją ateityje sėkmingai išspręsti. Dabar, manyčiau, galėčiau apibendrinti diskusiją. Diskusija prasitęs ateityje, o dabar siūlau aptarti kitą darbo atvejais klausimą, tai yra naujoviškos finansinės priemonės e, daugiametę, pagal kitą daugiametę finansinę programą. Mes turėtume pareikšti savo nuomonę. Ilianos Ivanovos šiandien yra benefiso diena, ji vėl yra pranešėję šiuo klausimu Jie ėmėsi iniciatyvos parengti pranešimą ir jau sutikė žodį iš karto. Ačiū pirmininkė, tikrai pažadu, kad šiandien paskutinį kartą pasisakau ir dėkoju kolegoms už kantrybę. Dėl e, kitos e, daugiametės finansų programos e, daug, tarptautinės finansavimo programas. Europos komisija 2011 m. 662 komunikate paskelbė, kad finansų priemonės turi atlikti vis didesnį vaidmenį ES biudžeto išlaidose naujame laikotarpyje nuo 2012 iki 2020 metų. Ir aš manau, kad ši programa yra, ši, uh, nuomonė yra teikiama laiku ir ji yra reikalinga. Uh, Noriu pabrėžti, kad e, yra kuriama vis daugiau finansinių priemonių Europos komisijoje, kuriomis siekiama paremti išsikeltus tikslus. Jei pažvelgtume į detalės, pamatytume, kad e, tokio pobūdžio priemonių yra sukurta daugelėje politikos ryšių, tokiuose kaip sanglauda, žemės ūkė, mokslinėse tyrimuose, naujovių, kurime ir pagrindinė nauda ir yra ta, kad fondus galime tarsi antriniu būdu papildomai ir tai atneša papildomos naudos. Šioje nuomonėje yra kalbama apie finansinės priemonės iš biudžeto kontrolės perspektyvos ir nuomonėje aš e, išskiriu keletą elementų, kurie yra pirmiausia susiję, pažiūrėjau, su finansinės priemonės apibrėžimu peržiūrėtame finansų reglamente. Tai yra labai svarbus žingsnis E, kuris prisidės prie tokio pobūdžio priemonių geresnio kontroliavimo visose politikos rytise. Ir būtina tos apibriešties laikytis visose teisės aktuose susijusios su finansinėmis priemonėmis, kad jų valdymas būtų sustandartintas. Be to, reikia aiškiau apibriežti finansavimo uh, stoką, kad uh, turimos lėšos galėtų būti panaudojamos efektyviau, nes kitaip e, mes galime iškraipyti rinką. Šio požiūriu labai svarbu laikytis valstybės paramos taisyklių. Audito rūmai pateikė dvi specialias ataskaitas. Viena dėl mažų ir vidutinių įmonių garantijų priemonės ir antra dėl finansinių priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms bendrai finansuojamų iš Europos komisijos ir uh, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Aš audito rūmų nuomonę remiuosi ir pabrėžiu, kad audito rūmų išvadas reikia įvertinti prieš didinant kitos finansų perspektyvos finansavimo priemonės. Ir kad mano nuomonė nebūtų per daug ilga, aš nusprendžiau pateikti tik keletą pakeitimų, kaip e, kad rekomenduojama specialiuose ataskaitose. Ir galiausiai aš išskiriu kai kuriuos klausimus, kurie turėtų būti išspręsti e, prieš padidinant naujoviškas finansavimo priemonės turime galvoti apie gerą e, vertinimo ir kontrolės sistemą, kuri suteiktų e, visą eilę tikslingų ir išmatuojamų rezultatų. Be to turėtų būti numatyti tam tikri um, kriterijai ir standartai, kurių pagrindų būtų galima įvertinti finansų priemonių efektyvumą. Ir jeigu leisimėt, ponė pirmininkė, baigdama norėčiau skirti keletą klausimų komisijai. Ar Europos komisija numato mums suteikti informacijos ar kokią nors ataskaitą ar komunikatą apie visas finansinės priemonės, kurios yra finansuojamos iš ES lėšų pagal dabartinę daugiametę finansų programą. O antrasis mano klausimas yra susijęs su tuo, kad šiandien Europos komisija kuria visą eilę finansinių priemonių, kurios yra skirtos tiems patiems ar labai panašiems naudoms gavėjams. Pavyzdžiui, struktūrinių fondų programos ir kai kurios e, SIMP programos e, dalys yra skirtos būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip Europos komisija gali užtikrinti, kad finansavimas nebūtų dubliuojamas? Ačiū. Ja, dank an die Ačiū pranešėjai. Dabar sveikinuosi su komisijos atstovu Havinet. Suteikiu žodį jums iš karto ir tikiuosi, kad po jūsų pasisakymo galės įsiplėtoti diskusiją. Tikoju komitetui ir pranešėjui už galimybę dalyvauti šiame svarstymė. Aš norėčiau pradėti nuo paskutinės minties, kurią išsakė pranešėjo. Dabartinėje finansinėje perspektyvoje numatytos įvairios finansavimo priemonės ir kai kurios galbūt ir kartojasi. Komisija puikiai supranta, kad tokia toks pavojus egzistuoja. Kai kalbame apie ES finansavimo priemonės, visada išlieka, iš, išlieka pavojus, kad bus pasikartojama ir kad nebus pakankamai sąsojų tarp tų finansinių priemonių. Tačiau labai svarbu užtikrinti sąsajas tarp jų. Pavyzdžiui, tai reikėtų pasakyti apie, apie e, egzistuojančias priemonės, kurias yra bandoma susijęti arba bent jau užtikrinti pakankamas sąsajas. Labai svarbu nusyti bendras taisyklės, kurios būtų pagristos geriausios praktikos pavyzdžiais ir kad mes e, užkirstume kelią naudotis palankesniu finansavimu. E, šitų finansinių priemonių valdymo institucijos valstybėse narėse gali nuspręsti, priimti sprendimus, jeigu konstatuojamas koks nors dubliavimasis ir imtis atimų veiksmų, o komisija turi užtikrinti, kad finansinės priemonės pagal struktūrinius fondus galėtų būti taikomos bendrai. Ir valdymo institucijos valstybėse narėse gali apibendrinti lėšas, kurios yra gaunamos iš įvairių finansinių priemonių siekiant bendrų ES politikos tikslų. Ir šioje srityje labai svarbu e, integruoti skirtingas ES finansavimo priemonės ir taip pat reikėtų kurti bendras tų finansinių priemonių įgyvendinimo struktūras. Buvo iškeltas klausimas Europos parlamente buvo pateiktas požiūris dėl įvairių priemonių ir dėl jų integravimo. Mes esame pasirenkę pateikti papildomos informacijos, jeigu pagėdausite. Aš norėčiau pakomentuoti tą nuomonės projektą, kurią, kurį dabar aptarinėjome. Ten yra kalbama, kad reikia veiksmingai naudoti finansinės priemonės, reikėtų galvoti apie tą. E, uh, taip, Of EU, of financial... Mm, daugiklio uh, e, funkciją arba priedėme. Visos institucijos, kurios dalyvavo uh, dalyvauja šitų priemonių įgyvenime, turėtų griežtai vykdyti uždavinius. Tačiau finansų institucijos turėtų pateikti savo vertinimą dėl tų finansinių priemonių naudojimo. Jūs savo nuomonėje teisingai pažymite, kad finansinių instrumentų papildomas vaidmuo turėtų būti išryškintas Mes iš tikrųjų manome, kad finansinės priemonės yra papildoma galimybė skirti e, finansavimą, tačiau tas finansavimas neturėtų būti antrinis finansavimas, todėl tas papildomumas turėtų būti e, atitinkamai apibrieštas labai svarbu papildomą finansavimą skirti tais atvejais, kai yra siekiama konkrečių ES tikslų. Kai kalbame apie struktūrinius fondus ir atliekamą auditą, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrą e, pavojų. Tačiau šita rizika, ko gero, nebūtinai tiesiogiai susijusi su tam tikrų finansavimo priemonių esme, bet e, rizika gali kilti dėl netinkamų šitų finansinių priemonių įgyvendinimo. Sanglaudos politikos tikslai iš esmės yra skirtingi nuo struktūrinių fondų tikslų. Todėl įgyvendinant tam tikras finansinės priemonės gali kilti pavojus, kad e, dalyvių ratas gali išsiplėsti ir valdymo institucijos turėtų koordinuoti e, veiksmus. Iš tiesų, kad kai kuriuose srityse reikia pagerinti situaciją ypač galvojant apie įgyvendinimo e, priemonės, tačiau kita vertus reikia atkreipti dėmesį, kad visų ES e, finansinių priemonių įgyvendinimas sanglaudos politikos srityje reikalauja atsižvelgti į skirtingus tikslus. Siekiant užpildyti finansavimo spragą, iš tikrųjų prieš apsisprendžiant dėl finansinių priemonių naudojimo reikėtų identifikuoti finansavimo e, spragas, reikėjo atsižvelgti į tam tikras e, problemas rinkoje ir tik po to suformuoti nuostatas konkrečiame reglamente. Šitų finansinių spragų konstatavimas yra labai svarbus, tačiau jos nėra e, pastovios, daug kas priklauso nuo situacijos valstybėse narėse ir todėl labai sunku skaitinę išraišką įvertinti tam tikras finansinės spragas. Tuo labiau, kad mes kalbame apie tų finansavimo priemonių taikymą laikotarpyje nuo 10 iki 12 metų. Taip pat reikia siekti, kad nebūtų finansuojant iškreipiama rinka ir kita vertus finansinės priemonės nebūtinai iškraipys rinką daugiau, negu yra būtų teikiama konkreti, tikslinga e, parama. Taip pat aš pritarčiau Olafo, Olafo rekomendacijoms dėl to, kad reikėtų įgyvendinti siūlas priemonės komisijos lygmenyje ir taip pat buvo siūlota atsižvelgti į daug klausimų, kurie bus aptarinėjanti diskutuojant dėl naujos finansinės e, programos. Dėl audito rūmų rekomendacijų. Komisija atsižvelgė į jas jau dabar, kai buvo rengiamos 2011 metų gairės. Aptariant ateinančią finansinę perspektyvą, reikėtų numatyti konkrečias finansinių priemonių e, taikymo nuostadas. Taigi dabartinėme programavimo laikotarpyje mes e, iškristalizuosime tą gerąją praktiką ir ją perkelsime į kitą e, programavimo laikotarpį. Mes taip pat pritarėme pranešėjos nuomoniai dėl veiksmingo finansinių priemonių e, poveikio. Jau per 15 metų yra atlikta įvairiausių vertinimo ir buvo konstatuota įvairiausių problemų, kurias bandysime išspręsti ir tikimės, kad tos inovatyvios finansavimo priemonės padės geriau įgyveninti ES politikas ir e, ypač atsižvelgiant į tai, kad finansavimas biudžetui yra mažinimas. Ačiū panui Habernet, komisijos atstovui ir vienas pasisakymas iš parlamento narių pusės panas e, Jorgos Hatsimarkakis. Ačiū ponė pirmininkė. Sakėte, kad problema yra lėšų tikslingas paskirstimas. Taip, skirstoma yra valstybėse narėse, ar, ar naudojamos tos lėšos yra valstybėse narėse ir ponė Ivanova taip pat minėjo, kas yra svarbu Mm, parengtoje nuomenė, nuomonėje mes sakome, jog esame susirūpinę, kad šiuo metu nėra teisinio, teisinės termino finansinė priemonė apibriešties. Ir dėl to valstybės narės, na kaip čia pasakyti, ne tai, kad spėlioja, bet, bet vis dėlto turi problemų taikydamos e, tą nuostatą ir valdydamos lėšas. Ir Europos komisija neretai naudojasi vidiniais savo lėšų šaltiniais ar, ar kitaip tariant, Europos investicinių bankų, mm, bandydama įgyvendinti tokias programas. Tačiau nei jūsų pasisakymė neišgirdau, nei, nei nuomonės projekte nematau vis dėlto paminėto Europos investicinio banko. Tad noriu ir užduoti atitinkamą klausimą. Pamenu su kolega Gaeriu dar prieš kurį laiką ir kartu su EIB atstovais kalbėjomės apie tai, Koks galėtų būti šablonas, kurio būtų galima pasiremti EIB teigiamą patirtimi surinktą, nes EIB, sakyčiau, net ir labai sėkmingai taiko finansinės priemonės įvairias. Taigi reiktų ir parengti atitinkamą šabloną, jūs ir pats sakėte, kad reikėtų gal bendrus standartus suformuluoti, kuriuo galėtų pasiremti tuo šablonu jau valstybės narės ir privalėtų pasiremti. Jūs panašiai ir kalbėjote ir galiu pasakyti iš praėjusių keliarių metų patirties sukauptos, kad jeigu nebus numatyta prievolė atitinkama valstybėms narėms, jeigu nebus numatyta prievolė taikyti būtent tokią ir tokią apibriežtį termino, tuomet e, tikrai kyla nemaža grėsmė dėl netinkamo lėšų panaudojimo. Tad klausimas būtų, ar negalima būtų griežčiau suformuluoti to, kad EIB praktika ar standartai būtų taikomi privaloma tvarka pritaikant e, ar įsisavinant ES lėšas. Kol kas atrodo, kad tai yra tiesiog labai madingas terminas - finansinė priemonė. Visur yra vartojamas tas terminas kaip, bar, kaip burtažodis, bet nepalikime to spręsti valstybėms narėms pačioms, nes susidursime su problemomis. Ačiū ponui Hatsimarkakis ir dabar dar ponas Gairis. Jorgo jau užsiminė apie, apie kai kurios dalykus, kuriuos ir aš norėjau aptarti. Iš tiesų taip yra, kad finansinės priemonės lyg e, stebuklingas ginklas, lyg panacėja Europos komisijos koridoriuose um, naudojamas. Bet ar iš tiesų finansinės priemonės e, ištesi tą pažadą savo, kad e, siekiam atitinkamų politinių tikslų ES? Ir, ir antra, su kokia grėsme tas finansinių priemonių taikymas susijęs? Europos audito rūmai teikdamas metinę ataskaitą praėjusiais metais, nebe, nebereikalo būtent šią sritį ėmėsi tirti, nes e, štai šiuo, šiuo metu su taryba ir komisija kalbamės dėl finansinio reglamento ir ten taip pat yra apie tuos dalykus užsimenama ir ponia Ivanova nuomonės projekte tuos dalykus mini, kad reikia teisinio pagrindo tam tikro iškaus finansinėms priemonėms ar, ar teisinės apibriešties. Kol kas finansinės priemonės um, teisinės apibriešties nėra ir ją reikėtų numatyti taip, kad finansinės priemonės galėtų veikti sklandžiai, bet nebūtų susijusios su pernelyg didelė rizika. Ir kad tai nebūtų lik um, sąlyga pati savaime keliama tokia dėl finansinių priemonių pritaikymo. Iš esmės labai paremtume pranešėjos požiūrį trečiam punkte gal norėtumėm aiškesnės formuluotės dėl rinkos nepakankamumo ir finansavimo spragų. Septintam punkte, tai irgi susijęs su tuo, ką ką tik sakiau, reikėtų aiškiai pasakyti, jog finansinių priemonių taikymas tiems patiems arba panašiems paramos gavėjams gali padidinti grėsmę viešojo finansų viešojo sektoriaus finansams. Jau pranešime iš tikrųjų to reikalavome ir lygiai taip pat ir čia pranešime rengiamame savo iniciatyvą reikėtų tą minėti. Man atrodo, kad tai visiškai puikiai suderinama su tą mintimi dėl galimo šablono ar standarto pritaikymo. reikėtų numatyti visapusišką stebėseną galimų grėsmių, kad būtų aišku, jog valstybės narės finansinius įnešus turi didinti mokamus EIB, e jeigu norima, kad Europos investicinis bankas ir toliau finansuotų finansinės priemonės. Ta daryti be abejo prasminga ir protinga, bet turi būti aišku, iš kur paimamos tos lėšos. O taip pat reikėtų ir tam tikrą raudoną liniją, ribą nubriežti. Pavyzdžiui, numatyti biudžeto kontrolės komiteto įgaliojimus, stebėti situaciją, vengti piktnaudžiavimo šiomis priemonėmis rinkose. Turime užkirsti kelią tam, kad finansinės priemonės nebūtų rengiamos kartu su įmonėmis ar bankais įsisteigusiais vadinamosi mokesčių rojuose ar turinčiai savo būstinę ten. Tokios būtų pagrindinės mintys mums rūpimos. Tikrai neturėtumėm užkirsti kelio finansinių priemonių um, veikimui, tačiau vis dėlto apie grėsmės turime susimastyti. Ačiū. Ir dabar pabaigoje dar tar žodį pranešėja Ivanova prieš pasisakant dar ir komisijai. You, just, uh... Ačiū pirmininkė. Aš tik labai trumpai norėčiau padėkoti kolegoms už indėlį ir už kantrybę, dirbant su mumis jau visą dieną. Dėkuoju komisijai už dalyvavimą ir tiek ir ten norėjau pasakyti ačiū. Yeah, thank you very much. Uh... Haben, vielleicht können Sie zu den aufgeworfenen Fragen insbesondere auch. Gal jūs galėtumėte atsakyti į pateiktus klausimus, galbūt jūs patiksintumėte savo nuomonę. Yeah, will, um, elaborate on four points. Uh, first. Labai ačiū. Aš keturis dalykus norėčiau paaiškinti. Pirmiausia, dėl uh, bendros apibriešties, dėl uh, e VRD insurensuotų institucijų susidomėjimo šio reglamento rengimu ir Lentelės. lentelių rengimą ir e, referencinių skaičių pateikimą. Kapitalo didinimas turbūt būtų šiek tiek e, tolimesnė tema. Taigi pradedame nuo apibrėžčių. Dabar finansų reglamente jau yra pateikta bendra apibrieštis, kuri bus privaloma ir ES finansiniams e, aktams, teisės aktams ir kitoms nuostatoms. Nes pagal bendrasias nuostatas struktūriniams fondams jau buvo naudojama ta pati apibrieštis ir ji yra įtraukta į bendrą sistemą. Taigi visos specifinės finansinės priemonės, kurias jūs siūlėte, E, yra susijusios su finansiniu reglamentu būtent per tas apibrieštis ir todėl jos bus išlaikytos. Europos komisija e, nueina dar toliau. Mes ne tik apibrėžėme, kas yra tos finansinės priemonės ir produktai, bet ir ieškome aiškaus e, tokios pagrindinės koncepcijos kaip daugiklio efektas apibriešties. Ir norime, kad būtų išvengta čia per daug plati interpretacija. Be to, reikėtų, kad taryba ir parlamentas nuosekliai naudotų tas pačias savogas, turėdamas galvoje tą pačią reikšmę. Dėl e, pagrindo, dėl bazės labai daug e, dėmesio buvo skirta tam, kad paraleliai būtų palygintas finansų reglamentas ir deleguotas aktas, kuris bus pateiktas gegužės mėnesį tarybai ir parlamentui viena vertus, o kita vertus bendrosios nuostatos struktūriniams fondams E, per deleguotosius aktus, kad būtų užtikrintas kuo didesnis nuoseklumas. Yra objektyvių priežasčių, e, dėl kurių kartais skirtumai yra neišvengiami. Negalima tiesiog nukopijuoti e, ir pritaikyti visą dokumentuose tai, bet turime aiškiai suprasti, kad struktūrinių fondų atveju juridinė bazė bus kur kas platesnė, aiškesnė, jiems reikia aiškių taisyklių, o ne kažkokių tai plačių uh, teisės šaltinių. Dėl patikėtų institucijų. Žinoma, Europos komisija gali įgyvendinti savo biudžetą pati, ji turi pakankamai gerą valdymo sistemą, tačiau kai kalbame apie įprastas finansinės priemonės, kurios yra patikėtos trečiosiam šalims, e, tai jas turės valdyti e, patikėtosios tarnybos kam mes patikėsime biudžeto paskirsimą ir kas nusipelno būti tą patikėtą tarnybą ar instituciją. Apie tai labai aiškiai pasakyta e, kito laikotarpio finansų reglamentoje. Tų tarnybų skaičius yra labai ribotas. Europos rekonstrukcija ir plėtros bankas, Europos tarybos bankai, e, tarptautinės finansinės institucijos. Taip pat ten yra nacionaliniai. Uh, bankai kai kurie, yra ir privačių veikėjų, kurie, večių organizacijų, kurios atlieka e, visuomeniai valstybei naudingą darbą. Taigi, greta to sąrašo bus pateikti ir kriterijai, pagal ką tie, e, tos patikėtos tarnybos yra parenkamos. EBRD e ir kitos institucijos turės būti paminėtos specialiame akte ir Atskirai kitoms tarnyboms bus taikomos sąžiningos bešališkos taisyklės. Šešių ramščių ex ante vertinimas bus pritaikytas šiuo atveju, e, užtikrinant, kad būtų laikomasi procedūros, e, kuria, kuri atitinka Europos komisijos taikoma. Trečias punktas e, dėl tų lentelių, šablonų. Aš galėčiau pasakyti, kad dviem kategorijomis tos lentelės yra rengiamos. Europos komisija yra išnagrinėjusi visas finansinės priemonės ES lygių, taip pat ir audito rūmų rekomendacijas ir pasimokime iš praeities klaidų ir dabar žinome, kokiu taisykliu reikės ateičiai. Mes norime, kad tos taisyklės būtų įtrauktos į teisinę bazę. Europos komisijos pasiūlymas e, finansų reglamento srityje ir tarinti su Europos parlamentu ir taryba būtent šioje dvasioje ir buvo rengiamas. E, formalios taisyklės per artimiausias savaitės turės būti pateiktos, e, tai bus vadinamas deleguotasis aktas ir e, ten bus numatytos nuosekli taisyklių grupė, kuri turės būti įgyvendinama, teikiant visas finansinės priemonės, taip pat ir struktūrinių fondų atveju. Ir dar, vienas, tai, dar viena taisyklių kategorija, kuri bus taikoma tik ES lygmenių, Europos komisija turės savo tarnyboms patikėti tam tikrus techninius klausimus, e, kurie bus sprendžiami vadovaujantys sukauptą patirtimi. Struktūrinių fondų atveju padėtis e, šiek tiek kitokia. Mes turime viską iš anksto apibriežti, nes valdymo institucijos vėliau nuspręs, e, kaip turi būti dirbama, bet tam tikrų taisyklių turės būti laikomasi. Ką mes čia darysime? Sukursime dvi galimas papildomos intervencijos e, priemonės. E, tai vadinamosios šabloninės priemonės, e, gatavai parengtos priemonės, e, kuriuose finansų politikos rytise ir valdymo institucijos galės jas iš karto pritaikyti, tokiuose rytise kaip atsiskaitimas, projektavimas ar valstybės paramos teikimas. Tada tos priemonės galės būti panaudotos remiant, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių inovacijas Taip pat turime ir bendras priemonės, kurios bus parengtos vadovantis ES taisyklėmis, jos turės uh, laik, atitikti ES taisyklės, bet jos bus neprivalomos. Ir trečias dalykas, numatytas pagal dabartinį MFF, valdymo institucijos gali e, nuspręsti susikurti savo taisyklės atitinkačias jų poreikius, bet turi būti tenkinamos bendros specifinės nuostatos, e, kurios yra sukurtos deleguotojame akte ir specialiuose taisyklėse. Toliau pereinu prie pagrindinių uh, teksto elementų. Uh, fiskalinis valdymas ir kova su mokesčių vengimu. Suprantame, kad finansų reglamente yra nustatytos visiems vienodai taikomos taisyklės. E, finansų reglamente, o paskui specifiškiau deleguotame akte bus kalbama ne tik apie įgaliotasias tarnybas, bet ir e, patikėtas tarnybas, tokias kaip tarptautinės finansų organizacijos, e, kurios dirba per tarpininkus kapitalo didinimo atveju galiu pasakyti, kad neretai tai yra susiję su riskos, pasi, rizikos pasidalymu su RB, ERDB ir kitomis institucijomis ir todėl jaučiamas tam tikras poveikis tų įmonių likvidumui. Kurdami bendras priemonės ir rizikos dalymusi, priemonės. Kai kuriais atvejais turėsime pakovoti arba Europos rekonstrukcijos e, banka ir plėtros bankas turės gauti daugiau kapitalo arba tiesiog turės atsisakyti bendrų priemonių platesnio taikymo. Aš rengiu gerbiamų, gerbiu e, gerbiamų šio komiteto narių mintis. Ačiū. Ačiū. Baigiame ir šią svarbę diskusiją. bal, iki trečiosios gegužės 12 valandos reikėtų uh, pateikti pakeitimus, o plan, planuojame balsuoti gegužės 29 dieną dėl šio pranešimo. Kitas darbo tvarkės klausimas - tai biudžeto kontrolės komiteto nuomonė dėl Europos socialinių pokyčių socialinių inovacijų programą. Tai yra planuojamas reglamentas Jens Gajer. Pranešėjas jam sveiki žodį. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju salėje likusiems kolegoms, kurie dar pasirengė manęs klausytis. Mums naują programą. kurioje, kurią būtų galima pavadinti socialinių inovacijų programa, o ne socialinių pokyčių programa. Tačiau aš nekomentuosiu šio pavadinimo ir kalbėsiu tik tai apie tai, kad tai yra numatoma, tai yra papildomas e, e, priemonė e, užimtumui skatinti ir papildomai prie EFSF ir bus e, išbandomos naujos finansinės priemonės siekiant e, siekti ES tikslų pagal iniciatyvą iki 2020 metų ir siekiant sumažinti skurdą. Aš labai griežtai reikala, e, laikiausi tų biudžeto kontrolės komiteto nuostatų bei uždavinių, tačiau aš pasiūliau kai kuriuos redakcinio pobūdžio pakeitimus, kadangi aš kaip Europos parlamento parlamentaras mačiau prieštarą tarptų tikslų ir tarptų lūkesčių, kuriuos puoselėja 29 valstybės narės ir jų piliečiai ir tarptos su vargingos sumos, kuri negalės padėti išspręsti tų iškeltų uždavinių. Žinoma, nekritikuoju komisijos, tačiau visą tai susiję su lūkesčiai, kurie yra siejami su tokiamis programomis. Taigi aš pabandžiau nuosekliai e, e, formuluoti savo tekstą ir nurodyti kas kart, kad tų finansinių lėšų nepakaks siekiant tą, pasiekti to inovatyvaus poveikio. Todėl aš kalbėjau, kad šitos iniciatyvos turėtų būti, turėtų turėti pavyzdžio e, poveikį. Komisija siūlo priemonės, kurios padės sustiprinti sektorinį reguliavimą pagal naują finansinę perspektyvą. Komisija siūlo siekti sinergijos tarp atskirų fondų ir programų. Tačiau mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir suprantame, kad ta sinergija yra naudinga ir reikalinga, tačiau sudėtinga bus ją užtikrinti ten, kur programos tiesiog e, persipina vienos programos bus finansuojamas iš ESF ir kitos e, programos bus finansuojamos pagal kitą finansinę priemonę. Todėl mes turėtume pagalvoti, kokios priemonės gali būti finansuojamos iš vieno ir kito šaltinio. Ir šioje srityje mes susidursime su programavimo netikslumais, neaiškumais, tuo labiau, kad programų finansavimas yra nepakankamas bent jau man atrodo, kad galime susidurti situaciją, kai po trijų metų auditorumai pasakys, kad buvo visiškai neaišku, kuris projektas buvo finansuojamas iš programos, kuris iš Europos socialinio fondo, kadangi valstybėje narėje gali būti užtikrimas finansavimas iš Europos socialinio fondo, galbūt e, dalis programos iš šios finansavimo priemonės ir galų gale gali būti, gerai būtų, jeigu uh, tas projektas tam tikroje valstybėje būtų finansuojamas iš dviejų šaltinių, tačiau gali atsitikti ir taip, kad e, ta pati programa arba e, projektas buvo finansuojamas iš dviejų šaltinių, tai yra du kartus. Taigi, kalbėdami apie sinergiją, mes turėtume vengti turinio ir metodinių pasikartojimų, persipinimo ir todėl šioje srityje reikėtų daugiau aiškumo, ypač kai kalbame apie tą visų mūsų mėgios efektą. Komisija ketina aiškiai suformuluoti programos e, tikslus, sritis pagal e, finansavimo procentinę dalį. Yra numatyta galimybė keisti tą procentinį santyki e, kasmet atsižvelgiant į politinius prioritetus, kurie susiformuluoja iš e, Europos e, Sąjungos mastu, ypač atsižvelgiant į tarybos politinius prioritetus, tačiau čia aš taip pat matau tam tikras ribas, ko gero reikėtų numatyti tam tikrą stebėseną kasmet ir galimybę komisijai patikslinti programų finansavimą kasmet, o ne kas dviejai metai. Dėkoju. Dabar sveikinuosi su komisijos atstovė Kristinė, Kristinė Sturijas. Galbūt jūs galėtumėt sureaguoti į pranešėjo patiktus klausimus. Labai trumpai, nes jau daugiau negu pusė šešių. Dėl Europos socialinių fondų uh, E, inovacijų programos ir Europos socialinių pokyčių. Mano atsakymas būtų labai aiškus į jūsų visus klausimus. Europos socialinės fondas ir visos kitos programos yra papildomos. Galite pažiūrėti į 8 straipsnį ir į kitas ESF nuostatas. E, kalbam apie tai, kaip projektai turi būti organizuojami regionų lygių ar vietos lygių. Taip pat pasakyta, kokie projektai yra labiau europietiško masto. Taigi, dubliavimas jis nelabai įmanomas. Jūs klausėte ir apie tai, kokių pokyčių numato inovacijų projektai. Norime, kad valstybės narės galėtų priimti vienodus metodus ir išplatinti apžvalgų rezultatus. Tai būtų iš tiesų daugiametis metodas. Dėl pinigų galėčiau pasakyti, kokia yra vidutinės trukmės laikotarpio ataskaitos išvada. Sekretariatas ją turi. Atrodo, kad e, Eurės programa e, gali atnešti panašių rezultatų socialinių pokyčių ir inovacijų srityje. Ir be to, kaip žinia, yra keliama nemažai teisė kūrinių iniciatyvų. Be abejonės papildoma vertė bus sukurta. Finansų valdymas vyksta gana sėkmingai. Galėčiau Jums suteikti daugiau informacijos apie tą vidutinės trukmės laikotarpį, jeigu reikės. Dėl procentų. Kaip siūlyta, e, reaguojama į esamą padėtį. 9 procentai yra skiriami progres. Ačiū. Ja, Dank, Frau Asturias. Damit können... Dėkoju, ponė Asturijas. Manau, galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, nebent ponas Gairis dar norės papildyti, bet matau, kad ne. Tada pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra 13 punktas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Nu, mūsų nuomonės autorius e, ir ar referentas yra ponas Atsimarkakis, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas buvo įkurtas 2006 metais, reaguojant į antieuropietiškas nuotaikas valstybėse narėse Ypatingai tas buvo juntama Prancūzijoje, po to, kai žlugo referendumas dėl Konstitucijos Europai. Ir tada Europos komisija mane, jog galbūt per šį fondą bus galima susigražinti tas prarastas viltis ir pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir parlamente taip pat buvo narių, kurie nuo pat pradžių labai kritiškai vertino tokio fondo steigimą, kadangi ES lygmens negalima vertinti kaip panacėjos visiems klausimams spręsti. 500 milijonų eurų yra išleidžiama E, pagal fondo e, projektus e, daugiausiai skiriama žemės ūkio sričiai, dėl to kartu atsakingas komitetas yra ir um, savo nuomonę teikia Žemės ūkio reikalų komitetas bei užimtumo reikalų komitetas. Ir daugiausiai buvo 133 milijonų eurų tokia suma panaudota e, iš fondo lėšų taigi galbūt nėra taip smarkiai jau, juo naudojamasi, bet vis dėlto mm, lėšas yra skiriamos taip pat ir kvalifikacijos kelimui. Tai yra nebūtinai užimtumo priemonėms, bet kvalifikacijos kelimui tas yra vertintina teigiamai. Bet nėra, kadangi aiškių kriterijų, pakankamai aiškių kriterijų, steigiant fondą 2006 metais, 2009 metais jie buvo peržiūrėti ir dabar periname į kitą etapą peržiūros, būtent tų kriterijų peržiūros ir čia reikia kalbėti jau apie pakeitimus siūlomus. Aš 12 12 pakeitimų pasiūlymų susilaukiu, kolegė Ortiz, žinau, taip pat ketina netrukus dar kai ką e, paminėti. Trumpai viską aptarsiu. Pirmasis pakeitimas susijęs su bendro finansavimo rodiklio, rodikliu. Jis sudarė anksčiau 50 procentų, dabar ketinama jį padidinti iki 65 procentų, bet iš anksto aiškiai numatant kriterijus, kada tas bendro finansavimo rodiklis ar dalis bus didesnė. Taip pat norime ir savarankiškai dirbančius įtraukti darbuotojus į į fondo taikymo sritį, kadangi kalbam apie žemės ūkio sektorių, tai be abejo yra savame suprantama, nes ir ūkininkai jaučia globalizacijos padarnius, bet ir čia reikia turėti galvoje aiškiai, aiškiai suformuoluotus kriterijus. Taigi pati krizė, pati savaime turėtų būti kriterijus, norint pasinaudoti fondo lėšomis nuo krizės turi būti nukentėta, turi būti koks nors ryšys su ekonominė ir finansų krize. Taip pat e, valstybėms narėms bus numatyta galimybė sąnaudas susigražinti susijusias su um, baigiamųjų ataskaitų rengimu, tačiau tik tai 5 procentai gali būti ta suma nedidesnė, tai yra trečiasis pakeitimas. Toliau ketvirtas pakeitimas, kur numatoma um, jog komisija, e, taikydama iš anksto nustatytus kriterijus, nuspręs, ar finansavimo norma yra pagrista. Taigi nebus taip, kad iš karto bus, e, bus galima. Taigi parlamentas reikalauja, kad nebūtų taip, jog tiesiog imama ir suteikiamas finansavimas. Reikia, kad komisija dėl to nuspręstų iš anksto ir jokiai kitai priemoniai toks kriterijus nėra taikomas. Liu penktasis pakeitimas. Neretai biudžeto kontrolės komitete mes kalbame apie tai, kad reikėtų kiek įmanoma mažiau klaidų daryti, taigi iš karto yra um, taikomas atskaitos mechanizmas ir jeigu yra pakenkiama ES interesams, tuomet e, galima net imtis ir nuobaudų. Čia 10-11 pakeitimai uh, kuriuose apie tai kalbama. Norime ir daugiau skaidrumo užtikrinti pačios komisijos veikloje. Ji turi užtikrinti tai, kad atitinkamas darbuotojas ar darbdavys tinkamai pasinaudos e, toms lėšomis, kad nebus tiesiog skiriami pinigai, o praeitie būdavo tikrai taip, kad e, tokiu atveju pasitaikydavo, kai lėšos, kurias būtų panaudojusi valstybė narė, ES lygmenį buvo tiesiog pakeistos. Taip pat norime įtraukti į kontrolės procesus Europos audito rūmus. Iki šiol tas nebuvo padaryta, kadangi šios lėšos ir neatsispindėjo apskritai daugiametėje finansų programoje, taigi dabar uh, audito rūmus norime įtraukti į šios procesus, tai yra aš, um, aštuntasis. 7-8 pakeitimai ir dar 12 pakeitimas uh, jame minimi delegu, deleguoti į aktai nuo pat Lisabono starties įsigaliojimo, tai yra nuolatinė mūsų diskusijų su taryba ir komisija tema. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Ir dabar ponui Jean-François Reval suteiksime žodį, jis yra komisijos atstovas šio klausimu, pasisakykite. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išdėstyti keletą minčių perskaitęs tekstą ir išgirdęs praneš apie pakeitimus. Visų pirma, buvo labai naudinga prisiminti, kad mes e, šiame kontekste naudojame skirtingomis savokomis. Turime suprasti, kad šis fondas E, turi simbolinę reikšmę Europos Sąjungoje. Šis e, fondas visuomet buvo apibrėžiamas kaip naudinga priemonė pademonstruoti Europos Sąjungos solidarumą, e, kovojant su žmonių atleidimu iš darbo ir ekonomikos globalizacija. Žinoma, globalizacija yra labai naudingas reiškinys daugeliu žmonių, bet lygiai taip pat jie gali turėti ir neigiamų padarinių. Ir šiame kontekste yra labai svarbu ES pademonstruoti solidarumą su darbuotojais, kurie dėje gali nukentėti dėl e, globalizacijos padarinių. Todėl ES lygių reikia pradėti galvoti apie esminius restruktūrizavimo darbus ir reikia, kad mes įsikištume ir palengvintume atleistų iš darbo žmonių e, galimybės ieškant naujo darbą, darbo pritaikindami kitokią ekonomikos politiką darbo rinkoje. Reikia pasakyti, kad yra maždaug šimtas e, tūkstančių darbuotojų pasinaudojusių šiuo fondu. Ir jiems, aš galiu pasakyti, šis fondas iš tiesų yra realios paramos, kurią ES suteikia simbolis. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis e, remia šio fondo atverimą žemės ūkio sričiai, nes e, dabartiniu programiniu laikotarpiu žemės ūkis yra e, traktuojamas kitaip, ypač smulkus ūkininkai, e, jie, yra, jie priklauso kitai kategorijai ir aš manau, kad šio fondo atverimas žemės ūkio sryčiai yra labai svarbus dalykas užtikrinant lygybę. Dėl ekonominės krizės e, matėme, kad 2009 e, metais ir vėliau prasidėjo globalizacijos fondo platesnis taikymas ir dėl kitokių priežasčių negu tik dėl globalizacijos. E, šiemet matome, e, tas reiškinys baigėsi, taryba nebesutiko su komisijos pasiūlymu taikyti globalizacijos fondui pritaikytą der išlygą ir taryba bei parlamentas Anksčiau jie patys tas išlygas buvo paremę. Dabar kalbam apie naują programinį laikotarpį. Ir čia yra pasakyta, kad e, dėl krizės priežasčių, e, o krizėgi gali būti ir ekonominė, ir ekologinė, ar kitokia, gali būti ilgam laikui sutrukdyta gamyba vietos regioninių lygmenių Ir tai, kad kalbama apie šį fondą krizės kontekste iš parlamento pusės, tai yra labai sveikintinas dalykas. E, ir atrodo, kad ir parlamentas, ir taryba tą daro. Jūs e, žinote, kad e, vienkartinės išmokos dabar yra iki 100 procentų pakeltos, kadangi dabar mes nebeeiname į finansavimo bazę, finansavimo pagrindą, visi prašymai pagalbai pirmiausia yra teigiami valstybių narių lygių. Jos e, tu, būtent ir yra atsakingos už atleistų žmonių e, poreikių įvertinimą, programų e, pamat, išmatavimą ir įvertinimą, ar tos programos tenkina visą eilę kriterijų, kurie yra numatyti reglamente. Ir paskui yra teikiamas pasiūlymas komisijai, komisija teikia pasiūlymą parlamentų ir tarybai ir taip toliau. Ir gana dažnai e, visas procesas užsitėse vos ne ištisus metus, e, kol žmogus atleistas iš darbo gauna išmoką. Ir e, dabar jau matome, kad kai yra investuojama, investuota dalis pinigų, atsiranda poreikis masiniai intervencijai. Kai kurios valstybės narės tarsi laukia žalios šviesos iš biudžeto institucijų prieš pradėdamos dirbti. Todėl mūsų atveju būtų labai naudinga, kad procedūra sutrumpėtų ir kad būtų galima greitai pasinaudoti turimomis lėšomis. Tais, tas labai ilgas dėlsimas e, neleidžia e, deramai kompensuoti žalos, o iki šiol e, fondas funkcionavo labai gerai. Fondo kriterijai yra apibriešti gana tiksliai. E, paprasčiausiai galėčiau parodyti, kad iki šiol nebuvo atmestas nei vienas prašymas intervencijai nei parlamente, nei taryboje. E, mes e, suprantame, kad pavyzdžiui, e, stichinių nelaimio atveju ir kitais panašiais atvejais pagalbos teikimas yra savaime suprantamas ir tada visi kriterijai yra taiko, patenkinami. Jūsų siūlomame dokumente toliau yra tebekalbama apie sankcijas, bet patirtis iki šiol jau parodė, kad E, nėra buvę atveju, kai e, e, atlikus kontrolės, kontrolę atlikus auditą buvo nustatyta nepalankių atvejų. Jūs turite taip pat žinoti, kad audito rūmai atlieka šio fondo analizę ir audito rūmai valdant šį fondą e, yra labai aktyvus ir e, padėtis yra atidžiai nagrinėjama. Kitas e, punktas yra labai glaudžiai susijęs su valstybių narių iniciatyva ir jų indėlių į vadinamąją techninę pagalbą. Jūs ją nustatote pen, kaip 5 procentų pagalbą. Šiuo metu e, vidutiniškai 4 procentų ta pagalba yra ir e, kai kuriais konkrečiais atvejais tas skaičius net nėra pasiekiamas. E, valstybėse narėse mažų ir vidutinių įmonių atveju, jūs kaip žinote, mes galime dirbti atskirų pramonės šakų lygmenių arba sektorių lygmenių, buvo pritaikytos priemonės visos valstybės lygių. Ir e, negalime nubausti tam tikrų įmonių už tai, kad jos padeda savo darbuotojams, nes jie e, turi tarsi išsiskleisti visoje valstybėje dėl gamybos poreikių. Mes e, e, supratome, kad reikia daugiau lankstumo. Aš norėčiau paminėti jums kai kuriuos veiksnius, dėl kurių pereiname nuo 50 procentų iki 65 procentų. Pirmiausia, tikslumo kriterijus, griežtumo kriterijus. Apie tai reglamente labai daug kalbama. E, atleistų žmonių skaičius, regiono pobūdis, e, visa eilė labai griežtų sąlygų yra aprašyta. Bet vėlgi čia reikia išlaikyti tam tikrą lankstumą, kad būtų nu, galima numatyti intervencijos galimybę e, tam tikrais atvejais, kai valstybės mano, mano, kad tai yra reikalinga. Todėl tas pereimas e, prie 65 e, procentų e, turi būti susijęs su visa eile tikslių kriterijų, bet ir tuo pat metu su tam tikrų lankstumu. Tai, kad prašnešime sakoma, jog reikėtų tiksliau nurodyti, kiek darbuotojų per vienerius metus sugeba susirasti nuolatinį darbą. Uh, Manau, kad toks elementas būtų naudingas, bet galiu Jums pasakyti, kad taryboje mes diskutavome dėl to, kas yra stabilus nuolatinis darbas. Dėl kiekvieno termino e, gana plačiai buvo diskutuojama. Taigi aš manau, kad tokie yra pagrindiniai mūsų pozicijos elementai. Aš tikiuosi, kad mes Jums galėsime padėti Jūsų darbę. Ačiū. Ačiū, kolega Lepan. Ar pranešėjas norėtų kalbėti, ar kiti posėdžio dalyviai? Aš džiaugiuosi komisijos optimizmu, kad 133 milijonai buvo panaudoti iš šio fondo, pasako daug ką. Tačiau šitie 130 milijonai dar toli gražu nesiekia tų 500 milijonų. Džiaugiuosi, kad ES turi galimybę teikti tokią pagalbą, tačiau e, tai dar nieko nesako. Mes tiesiog numatėme lėšas, mokesčių mokėtojų lėšas, kurios nėra panaudojamos, o tas lėšas tiesiog įneša į biudžetą valstybės narės ir tas likutis vis tiek sugrįž atgal į valstybių narių e, biudžetą. Taigi reikėtų numatyti galimybę greitai ir lankščiai reaguoti į situaciją, o tai, kad mažos ir vidutinės įmonės ir e, ūkininkai taip pat galės dalyvauti šioje programoje, tai yra sveikintina, sveikintina iniciatyva Aš dėkuoju Jums už Jūsų pateiktą informaciją ir žinoma, mes stebėsime toliau Jūsų veiksmus. Dėkuoju, kas dar norėtų pasisakyti, visi, ponas Lebrun, dar norėtų žodžio. Taip, ponė pirmininkė, aš labai atsiprašau, bet pamiršau sureaguoti į pranešėjo e, vieną komentarų į sumas, kurias jis paminėjo. Manau, kad reikia nepamiršti, jog čia kalbame apie fondą, kuris e, nepriklauso biudžetui. Iš esmės, tai yra e, penkių, šim, jis turi e, potencialo 500 milijonų eurų. Ir nepamirškime, kad e, jo nereikia painioti su biudžeto sistema. Šis fondas e, papildo e, priemonės, kurios gali būti skirtom, skirtos valstybės administracijoms, bendrovėms ar ES lygmens institucijoms. Visose valstybėse narėse yra sukurta sistema, kuri leidžia restruktūrizuoti e, gamybą kuo efektyviau. Ir mes čia neturėtume kištis ir būtų labai gerai, jeigu taip iš tiesų atsitiktų. Ir socialinės politikos tikslas yra e, pasiekti globalizacijos fondo naudojimo nulinį lygmenį. Bet mes matome, kokia yra ekonominė ir socialinė padėtis. Ačiū. Ačiū kolega Lebrun už papildymus. Baigėme aptarinėti šį darbuotvės klausimą. Ir galiausiai paskutinis mūsų darbuotvės klausimas, tai yra 2013 metų biudžeto klausimas įgaliojimai e, trilogui. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui Kristofė Fjeliner. Thank you very much, and I, I think this can be pretty... Ačiū, aš manau, kad gana trumpai galiu kalbėti. Suprantu, kad tradiciškai šis darbas tenka žmogui, kuris buvo pranešėjas atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą. Savo nuomonė aš nusprendžiau sutelkti dėmesį iš esmės į vieną dalyką. Ir tą patį dalyką aš paminėsiu rezoliucijoje dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad yra neįvykdytų įsipareigojimų. Biudžete. Ir čia matote, kad tie neįvykdyti įsipareigojimai daugiausia susidaro iš daugiamečių programų, pavyzdžiui, sanglūdos fondo. Matome ir aš galėčiau pažymėti, kad tie nepanaudoti, ne, ne, neįvykdyti įsipareigojimai labai smarkiai auga. Pavyzdžiui, 2010 metais beveik 10 procentų. Ir mes nors ir suprantame, kad e, tas skaičius programinių laikotarpių turi sviruoti, šiuo atveju e, jis tampa problematiškai, ypač dabartinėmis krizės aplinkybėmis. E, nevykdyti įsipareigojimai galėtų reikšti, kad valstybės narės patiria sunkumų naudodamas numatytas lėšas. Kai kalbame apie biudžetą, du tūkstančiai tryliktiesiems metams turime nepamiršti ir kad reikia pagalvoti apie valstybių narių realias galimybės panaudoti jiems skiriamas mm, lėšas. Todėl aš e, galiu pasakyti, kad 2013 metų biudžete tuo klausimu e, turėtume nemažai padirbėti, kaip ir kitoje daugiametėje finansų programai. Ir paskutinis dalykas. Šiuo metu vyksta plati diskusija dėl nuosavų išteklių ir dėl to, kokie gali būti tų išteklių šaltiniai. Europoje yra precedentų rodančių, kad bandoma vos ne kas savaitę sukurti naują išteklių šaltinį ir kad ir kokį pajamų šaltinį mes pasirinktume, kiekvienas jų turi skirtingą poveikį ekonomikai. Todėl turime ieškoti apie skirtingas, uh, e, skir, pa, skirtingus pajamų šaltinius ir jų pasirinkimą. Apie tai turime atidžiai pagalvoti ir įvertinti. prieš e, pasirinkdami įplaukų surinkimo ES būdus. Kaip aš jau sakiau, turime labiausiai kreiptis į dėrybininkus, kad jie pagalvotų apie E, nepanau, nevykdytus įsipareigojimus ir išspręstų šį klausimą, nes turime suprasti, kad valstybėms narėms iškyla sunkumų panaudojant pinigus, kuriuos mes joms skiriame. Tiek ir ten norėjau. Much, Christopher. Um... Ačiū, Kristoferi. Uh, Remiantis e, e, patirtimi, kaip yra išnaudojamos, panaudojamos uh, E, suteiktos lėšos e, sanglodos, iš sanglodos ir struktūrinių fondų. Manau, šitas e, galimybės panaudoti lėšas klausimas yra labai svarbus. Aš pritariu jūsų nuomonį. Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti komisijos atstovės Jennifer Brown išreikšti savo nuomonę. Ačiū. Kalbant apie biudžeto projektą 13 metams, reikėtų pasakyti, kad komisija prims sprendimą rytoj. Komisaras Levandovski rytoj pristatys biudžeto projektą. Todėl nenorėčiau komentuoti šio kolegijos sprendimo šiandien. Dėl tų nevykdytų įsipareigojimų komisija ir toliau stebi situaciją. 2011 metais liko 207 milijonai eurų neišnaudotų lėšų. Žinoma, tai turės pasiekmių, kai bus e, aptariamas klausimas dėl mokėjimų įsipareigojimų. E, reikės atsižvelgti į tą įsipareigojimų lygmenį ir tą atinkamą sumą e, minusuoti iš tų įsipareigojimų sumos. Žinoma, tas poreikis keičiasi per programavimo laikotarpį, dažnai daugiau lėšų yra prašoma laikotarpio pradžioje, o po to sumažėjo poreikis pabaigoje. Ir žinoma, todėl periodo pabaigoje kartais lieka neišnaudotų įsipareigojimų kal, kai keičiama N plus 2 taisyklė į N plus 3 taisyklę, reikėtų atsižvelgti į tai, kad yra įvairiausių galimybių uh, įtraukti naujus įsipareigojimus į biudžeto projektą, tačiau visą tai susijęs su daugiametė finansinė perspektyva ir kita galimybė padidinti mokėjimų e, sumas, tačiau politinės diskusijos sudarinėjant biudžetą yra labai sudėtingos ir todėl reikėtų tam žingsniui kreiptis į tarybą. Visų pirma, labai svarbu nustatyti konkrečias taisyklės, taikant N plus 2 arba N plus 3 uh, e, formulę. Dėl neišnaudotų mokėjimų. Žinoma, derintis dėl biudžeto reikėtų užpildyti tą spragą tarp įsipareigojimų ir mokėjimų ir atrodo, kad iškyla sunkumų įgyvendinant įsipareigojimus ir kita vertus ta, tos išmokos yra atliekamos labai griežtai. Labai ačiū už atsakymą, aš teisingai supratau. 207 milijonai iki 2011 metų, ne iki 10, iki 11. Ačiū, ponė Braun. Dar kartą žodis pranešiai. Manai, <laughs> tu. Labai daug pinigų. 207 milijonai. Milijardai, atsiprašau. Tokios sumos visada bauginančiai atrodo. Du dalykai mane pritrenkė. Tai yra matyti e, likučiai mano galvoje nuo biudžeto įgyvenimo patvirtinimo pranešimo, bet manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti mūsų komitete daugiau. Mes jau daug kartų esame taip darę, kalbame apie mokėjimų lygmens padidinimą e, finansų krizės akivaizda, bet komisija esu daug kartų girdėjęs sakant, kad taip nėra. E, mes sakome, kad jeigu padidinsime mokėjimus, tai greičiausiai tai turės įtakos paklaidos mastui. Jeigu pakeisime taisyklės, man atrodo, kad bus tam tikrų problemų dėl tolerancijos, paklaidos tolerancijos. Ir mes apie tai turėtume kalbėti, kalbėti komitete. Ir paskutinis dalykas, įdomi pastaba. Man atrodo, kad rengdamas biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą, aš skaičius maždaug perpratau. Tačiau vis tik čia šiuo atveju detaliai dar nelabai supratau. RAL atveju man iškyla klausimas, kurios šalys? Ar iš tiesų taip yra? Dažnai girdime, kad reikia sakyti X ar Y, dėl, reikia daryti X ar Y dėl finansų krizės, bet ar iš tiesų yra taip, kad e, didžiausios sumos yra skiriamos toms šalims, kuriuose iš tiesų finansų krizė giliausia. Manau, kad šį klausimą reikėtų šiek tiek giliau pasvarsyti ir bandyti išsiaiškinti, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių, tarp programų ir suprasti, ar iš tiesų programa, problema e, glūdi tame, ar nėra kitų struktūrinių problemų. Taigi tiek aš noriu pasakyti po šios diskusijos. Ačiū, Kristoferi. Manau, kad Parlamentas labai gerą pasavą pasakė, kalbėdamas apie lėšų įsisavinimo galimybės ir valstybės nariai šiuo požiūriu labai ženkliai skiriasi. Štai pažvelkime į regionius, struktūrinius, anglodos fondus. Labai geras pavyzdys yra Estija, kuri gyvendinimo lėšų e, mastas yra labai didelis, bet yra ir kitų šalių, kur tas lėšų panaudojimo e, koeficientas yra labai žemas. Manau, kad reikėtų šiek tiek glaudžiau panagrinėti, kodėl taip yra, kokios to priežastis, nes e, labai lengva yra pažiūrėti į bendro finansavimo mastus. Galbūt yra kitų kliūčių, gal reikia stiprinti administracinius gebėjimus, sprendimo priimimų procedūros keisti. Bet ar galime iš komisijos, iš pon... ar galėtume iš komisijos, iš ponios Brown gauti atsakymą apie šių fondų raidą? Ar galėtumėt ką nors pasakyti apie RAL? Ar jie vyksta tik tai tam tikrose biudžeto eilutėse, ar plačiau? Būtų labai įdomu mums. Thank you. Well, um... Ačiū. Pagrindinė RAL dalis, e, maždaug 50 procentų, atitenka pirmai B daliai. Struktūriniai veiksmai, e, suderinant su kaimo plėtra ten padėtis yra labai panaši ir ta struktūra yra labai panaši. Maždaug du trečdaliai RAL atsitinka tose dviejose sritise. Dėl e, lėšų įsisavinimo galimybių yra ženklų rodančių, kad e, greitėja įsisavinimas. E, 2008 e, prašymai mokėjimams iš valstybių narių mus tiesiog užplūdo ir tad 11 metais atsiprašau. Ir tada uh, E, labai didelė suma liko e, neišmokėta. Iš dalies tai buvo susiję e, su gana ribotu 2011 metų mokėjimo signavimu mastu, bet yra ženklų, kad įsisavinimo tempai didėja Ir dabar, kai e, bus pradėtos taikyti N plus 3 ir anksčiau dar likusios N plus 2 taisyklės, valstybės narės galės pasiekti aukštesnį lėšų įsisavinimo lygį. Ačiū, pane Braun. Dėkoju visiems. Baigiame posėdį. Ačiū visiems kolegoms, ačiū taip pat generaliniam sekretoriatui. Darbo šiandieną buvo tikrai daug, iš ryto vyko klausimas ir ypač ponas Nelich ir, ir jo kolegės labai puikiai pasidarbavo rengdami posėdį ir visos kitos institucijos ir jų atstovai, kurie dalyvavo, turėtų būti nepamirštos ir pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams. Iki.